So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie. Mėly kolegos, mėlos kolegės, pradėkime posėdį. Labai džiaugiuosi, kad susirinkote, nepaisant visų tų problemų susijusių su kelionėmis. Ir man teko važiuoti traukiniu, o ne lėktuvus kristi kaip įprasta ir dėl to šiek tiek pavėlavau, bet atsižvelgiant į tai, kokiamis aplinkybėmis mes gyvename, tai aišku, nieko nepadarysi. Kita vertus, mes aišku, ne, nepalyginsime to su tomis kančiomis, kurias patyrė žmonės, artimieji tų, kurie tapo teroro išpolių aukomis ir patys žmonės, kurie žuvo per teroro išpolius. Aišku, tai yra nesulyginami dalykai, taip pat ir sužeistieji, kurie nukentėjo Taigi pirmiausia, aš norėčiau pradėti mūsų posėdį tylos minutę prisimenant išpolių aukas. Dankin. Dėkuoju. Visi gavote šios dienos posėdžio darbo atvarkę. Darbo atvarkės pakeitimų, pageidavimų nėra, todėl pirmiausia patvirtinsime darbo atvarkę tokią, kokia ji yra jums pateikta. Antrasis darbo atvarkės klausimas yra pirmininko pranešimai. Kovo 30 dieną vyko ES ir Indijos susitikimas. Prekybos politika buvo vienas iš svarbesnių šio susitikimo klausimų. Jūs žinot, kad nuo 2013 metų balandžio mėnesio mes su Indija kalbamės apie galimą prekybos susitarimą. Tačiau vis dar nepasiekėme jokios matomos sėkmės. Vis dėlto dialogas tebe vyksta, jis nenutrūko ir tai irgi yra gerai. Kovo 17 dieną komisija pradėjo konsultavimuose procedūrą, siekiant pagerinti santykius su Turkija priekybos rytyje. Kaip pamenate, mes apie tai jau esame kalbėję, kalbėjome apie muitų susitarimo modernizavimą ir atnaujinimą, tai būtų svarbiausias klausimas šioje srityje. Taip pat norėčiau priminti, kad kovo 29 dieną vyko pasaulio priekybos organizacijos susitikimas dėl vadinamojo cost adjustment, kainų priderinimo metodikos, kalbant apie antidempingo procedūras taikomas Argentinai biodiz ir biodizeliui. Susitikimas vyko tokia na, ne visai vienareikšmiška atmosfera, Turime paprašyti komisijos, kad pateiktų mums viso proceso smulkesnės detalės ir paaiškintų, kad kokie sprendimai buvo priimti atitinkamoje PPO taryboje, atitinkamame susitikime kad mes galėtume susidaryti savo nuomonę ir pakalbėti šios klausimus. Šiuo klausimu dar tikrai nėra teisinio užtikrintumo, kurio mes siekiame ir Siekiame taip pat išlaikyti tvarumo klausimą ir nustatyti aiškius kriterijus biodizelio gamybai. Norime, kad tie kriterijai būtų taikomi visame pasaulyje ir tam mums reikia minėtos mano procedūros. Paskutinis pranešimas apie naują darbuotoją mūsų sekretorijete, tai Marika Amanovika. Ji padės mūsų sekretoriato darbui Sveik, sveika atvykusi ir linkiu Jums sėkmingo darbo. Tai tiek Jums norėjau pasakyti. O dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas. Paskutinio mūsų posėdžio vykusio vasario 15-16 dieną protokolo tvirtinimas. Lygi šiol neturime jokių klausimų, jokių pataisimų protokolui, todėl protokolą laikysime patvirtintų. Toliau, ketvirtasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Tuniso makrofinansinė pagalba. 2014 metais jau buvome skyrę 300 milijonų eurų tokio pobūdžio pagalbos paketą Tunisui. Dabar kalbam apie dar vieną mokėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad Tunisas yra viena iš ta, to arabų pavasario šalių, kuri sukūrė demokratinę struktūrą, gavo ir Nobelio taikos premiją už tai. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad šiai šaliai reikia finansavimo, siekiant toliau tvariai vystytis ir eiti demokratijos keliu, reikia paremti ją finansiškai. Diskusija šiuo klausimu jau vyko kalbėjome apie prekybos preferencijų sistemą, kalbant apie alyvogių aliejų. Mūsų kolegė pranešėja žino, kad dar vyko diskusijos taryboje apie tai ir tas pranešimas buvo priimtas, o dabar kalbam apie makrofinansinę pagalbą. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį teniso draugui E, mūsų draugų iš Tuniso, atsiprašau, ponui ambasadoriui Šrif. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiuosi šiandien galėdamas dalyvauti šiame posėdėje ir vėl pasikeisti nuomonėmis su jumis apie bendradarbiavimą tarp ES ir Tuniso, ypatingai aptariant Europos parlamento teikiamą paramą mano šaliai esant dabar susiklošysioms aplinkybėms. Dėkuoju už galimybę šiandien dar kartą padėkoti Jums už visą paramą, kuri buvo suteikta, kai skubiai buvo skirta prekybinė pagalba e, Tunisui, e, turint omenyje lyvogių aliejų, kuris buvo eksportuojamas iš Tuniso Europos Sąjungą. Taigi Džiaugiuosi, kad ES išsako paramą mano šaliai, kuri žengia demokratijos keliu nuo 2011 metų. Nuo 2011 metų buvo įveikta daug kliučių, žengiant demokratijos keliu Tunise, tačiau demokratija, demokratijos siekiame esant sudėtingai situacijai, saugumo situacijai ir taip pat visais kitais iššūkiais susijusiais su Libijos krize, socialinėmis ekonominėmis problemomis ir daugiau nei 15 procentų yra nedarbo lygis, daug yra jaunų žmonių, e, kurie neturi darbo. 2016 metais sausio mėnesį mes e, įvardijome situaciją kaip skubę situaciją, esant sudėtingoms ekonominėms socialinėms aplinkybėms. Taigi ES yra vienas svarbiausių mūsų partnerių teikiant e, makroekonominę pagalbą, turiuomenė 500 milijonų eurų. Tačiau mums reikia kur kas daugiau nei 500 milijonų eurų. Tunisui reikia 5 milijardų eurų dabartinėje situacijoje ir dabar mes kartu su tarptautiniu valiutos fondu, fondu deramės dėl, dėl 8 milijardų eurų pagalbos. Taigi, kaip sakiau, Tunisui reikia 5 milijardų eurų ir šalia to dar yra ir kita, kita problema susijusi su mūsų centriniu banku, kuris prašys papildomai 1 milijardo eurų. Uh, tokie dabar yra mūsų poreikiai, tai reiškia, kad reikalingos neįlinės priemonės, neįlinė pagalba, esant mūsų sudėtingai ekonominiai padėčiai ir taip pat norint toliau vykdyti struktūrinės reformas ir stabilizuoti šalies ekonominę padėtį bei sukurti reikiamas sąlygas tam, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas Tunise. Kaip jūs žinote, 2015 metais šaliai ištiko keli teroristų išpoliai, kurie e, sudavė didelį smūgį mūsų šaliai, ir mūsų numatytas ekonominis augimas, 3 procentų ekonominis augimas smuko iki 0,8 procento ekonominio augimo. – 2015 metais 7 procentai sumažėjo mūsų turizmo sektorius ir atitinkamai kiti ekonomikos sektoriai. Vienas milijonas maždaug žmonių dirba turis, turizmo sektoriuje, tiesiogiai arba netiesiogiai, taigi šalia to dar 15,4 procentų nedarbo lygis, tai reiškia, kad 11 milijonų gyventojų turinti šalis, iš jų 15,5 procento nedirba, taip pat milijonas šeimų milijono, milijono žmonių ir jų artimieji, jų šeimos nukentėjo dėl e, smukusio e, turizmo sektoriaus. Taigi įsivaizduokite, kokia yra mūsų situacija. Dar vienas svarbus ekonomikos variklis irgi e, susiduria su sunkumais. E, kalnakasybos pramonė susiduria su problemomis ir yra smarkiai sumažėjęs eksportas. 70 procentų viso eksporto yra ir, ir Europos Sąjunga. Taip pat matome, kad ir užsienio investicijos uh, per pastaruosius penkerius metus e, sumažėjo 5,6 procentų. Taigi investicijos e, yra sumažėjusios ir aišku, tai daro įtaką e, užimtumo situacijai. Taip pat, aišku, ir saugumo išlaidos yra išaugusios valstybėje. 16 metais 20 procentų biudžeto išlaidų buvo skiriama saugumo užtikrinti šalyje ir gynybos politikai finansuoti. Taip pat e, maždaug 30 procentų biudžeto lėšų skiriama švietimui e, mūsų šalyje. Ir dabar matome, kad e, dėl to švietimo sektorius, dėl saugumo situacijos švietimo sektorius ir jo finansavimas kenčia. Taigi yra sulėtėjęs ekonominis vystimasis. Na ir Tuniso valdžios institucijos imasi reikiamų reformų, bandant atkurti ekonominį vystimasi ir atitinkamai rengiamas ekonominio vystimosi planas. Jo pagrindinis prioritetas - sukurti naują vystimosi modelį, užtikrinti tvarų augimą ir vienodai paskirsti, kiek įmanoma vienodai paskirstyti turtą šalyje. Ekonominių reformų, socialinių reformų programa yra paskelbta tam tikslui. Ir čia yra penkios svarbios rytis, tai yra ekonomikos finansavimas, finansinios pusiausvėros užtikrinimas, taip pat žmogiškų išteklių skatinimas ir taip pat socialinės apsaugos stiprinimas, socialinės sistemos reforma ir institucinės reformos. Tuniso centrinis bankas e, taip pat privataus ir viešo kapitalo partnerystės ir kitos e, finansinės institu, institucijos e, yra pasiteltos tam tikslui ir siekiant įgyvendinti užsibrieštas reformas, mums irgi reikalingas finansavimas, kaip sakiau, mums reikia uh, apie 5 milijardų eurų. Makrofinansinė 5 e, milijardų eurų pagalba mūsų šaliai padėtų per vidutinės trukmės laikotarpį užsitikrinti stabilumą ir galbūt sumažinti tam tikrą riziką susijusią su finans, finansinė šalies padėtimi. Tokiu būdu taip pat būtų galima užtikrinti biudžeto pusiausvyrą ir įgyvendinti tas reformas, kurios yra numatytos per, ilgesnio perspekt... per, ilgesnio, per ilgesnį laikotarpį, siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Ponios ir ponai, labai atsiprašau, kad kalbu gan ilgai. Man paprastai nepatinka skaityti kalbas, bet mano kolegos labai norėjo, kad aš būčiau, būtent paminėčiau visus tuos dalykus. Uh, Europos parlamentas 2004 metais e, skyrė svarbę paramą mūsų šaliai ir mes tikimės, kad ir dabar bus patvirtinta ši nauja pagalbos programa, siekiant užtikrinti tvarų šalies vystimasi ir taip pat užtikrinti tam tikrus uh, tam tikrus išteklius, užtikrinti tam tikrus išteklius pageidautina iki vasaros. Taigi Europos parlamentas iš tiesų skiria didžiulę paramą mūsų šaliai žengiant demokratijos keliu. Ir mes ir toliau sieksime demokratijos ir sieksime stabilizuoti padėtį mūsų šalyje. Dėkoju. Pane Desarnės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ambasadoriui, kuris kaip ir visada pristatė labai tiksliai savo šalies padėtį, aš ilgai nekalbėsiu. Mes jau nekartą ir daug kalbėjome apie visą, aptardami įvairius tekstus, skirtus konkrečiai neįliniams kvotoms, alyvogių aliejui, per atinančius dviejus metus. Ambasadorius teisingai sakė, kad mes visi puikiai žinome, jog e, Tunisas susiduria su ypatingai sudėtinga situacija, delikačia situacija, neįlinė situacija, šalis susiduria su įvairiais iššūkiais ir visi tie iššūkiai, su kuriais šalis susiduria, yra iššūkiai, į kuriuos reikia reaguoti. Tai yra ir saugumo iššūkiai, ambasadorius e, labai teisingai tai priminė, teroristų išpoliai, išpoliai, kur tikrai Tunisas nemažai nukentėjo pastaraisiais metais, taip pat ekonominiai, socialiniai iššūkiai, kurie yra plataus masto, nedarbo lygis didžiulis ir yra labai daug neligybės, vertinant bendrai visą šalies teritoriją, jaunimo nedarbas beveik 40 procentų siekia tam tikrose teritorijose, taigi tai iš tiesų yra didelė neligybės problema, su kuria reikia kovoti ir ambasadorius pateikė daug tikrai baisių skaičių, 30 procentų skiriama buvo skiriama švietimui, mokykloms, o šiandieną tos išlaidos dėja yra nukreipiamos į gynybos ir saugumo politikos finansavimą. Taigi iš tiesų matome, kad Tunisui pagalba reikalinga, ypatingai iš ES ir jūs sakėte, kad 5 milijardų reikia šaliai. Mes siūlome, reaguodami į jų poreikius, mikrofinansinės pagalbos, 500 milijonų eurų mikrofinansinės pagalbos sumą ir Mes išklausysime ir komisijos atstovų. Ir mes bandysime išsiaiškinti, kaip techniškai būtų galima, kuo galima greičiau tą padaryti. Ir aš tiesiog ambasadoriai norėčiau pasakyti, kad mes visapusiškai pritarėme ir remiame tuos tikslus, būtent išmokėti pirmas išmokas, kuo galima greičiau iki vasaros. Taigi sieksime susitarti su komisija, tarybu, taryba. Per šį teisėkuros darbą tikimės pasiekti susitarimo tarp trijų institucijų, kuo galima greičiau. Tai tiek, ponia pirmininkė. Merci beaucoup. Et maintenant, Madame euh, Safi, please. Ačiū dabar, ponia Saifi. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, labai trumpai norėčiau atsiprašyti kolegos Čikų vardu, kuris šiandien negali dalyvauti. Dėl transporto problemų, su kuriomis susidūrėme ir mes, daugelis kitų kolegų, nes susidursime dar visą šią savaitę, aš tik tai, ponai ambasadoriai, norėčiau pasakyti aš ne, ne, nekartosiu dalykų, kuriuos jau esame kartoję ne kartą, Tik tai aš norėčiau šiandieną pasakyti, kad mes e, reiškiame visapusišką paramą jums, jūsų šaliai. Ir mes norime paremti šią, šalę, šią šalį labai konkrečiais veiksmais, ne tik žodžiais ir ne tik gerais ketinimais, bet konkrečiais veiksmais. Ir šių diskusijų tikslas šiandieną yra būtent toks e, - tai susitarti dėl mikrofinansinės pagalbos. Mes žinome, kad e, Tunisas praėjus penkeriems metams po tų įvykių kuriuos įvardijome kaip arabų pavasaris, mes matome, kad tai yra vienintelė valstybė, vienintelis e, pavykęs pavyzdys ir Nobelio premija tai įrodo, nes tai buvo labai svarbus simbolis mums visiems. Demokratijos atkūrimas užtrunka, tam reikia laiko, kad ta demokratija būtų gili ir tvari tai yra toks procesas, kuris yra labai ilgas. Ir mes taip pat matome, kad tie iššūkiai, kurie yra susiję su demokratijos siekiu, gali ir na, apsunkinti tą demokratijos procesą. Tai yra ir terorizmas. Na ir šiandieną mes pradėjome šį posėdį tylos minutę pagerbdami žuvusiuosius, kurie žuvo čia, visai šalia, Bruselėje. Ir uh, Visai neseniai vyko išpoliai Tunise ir kitose pasaulio vietose, taigi šiandieną visi mes susidurėme su šia rykšte. Ir terorizmas be jokios abejonės išmuša iš vėžių ekonomiką, šalies ekonomiką, socialinę sistemą ir Marielė, e, mūsų kolegė, lankėsi Tunise iškart po revoliucijos ir matėme tokių socialinių judėjimų, e, socialinių veiksmų, nes e, žmonės e, siekdami demokratijos nori, kad šalia to pagerėtų jų socialinė padėtis ir dėl to, aišku, Tunisui yra labai sudėtinga sureaguoti ir tinkamai išspręsti visus tuos tenkančius iššūkius. Na, ir tų teroristinių išpolių iš tiesų buvo nemažai. Ir svarbiausia, kad Tuniso žmonės išsaugotų savo siekius, norą, ambicijas žengti demokratijos keliu ir mes visada būsime šalia jūsų tame kelyje. Taigi makrofinansinė pagalba Tunisų yra be, be jokios abejonės labai svarbi ir jūs, ponė ambasadoriau, sakėte, kad jums reikia 5 milijardų eurų. Tiesa, kad poreikiai yra milžiniški, bet svarbu, kad mes bent jau galime šiek tiek tos paramos jums skirti Na ir tikimės, kad ta parama bus skirta kuo galima greičiau. Jūs taip pat iškėlėte kitą problemą, kuri labai aktuali ir mums, tai yra jaunimo nedarbas, tai yra milžiniška problema, kuri susijusi su visų viduržėmio jūros regionu ir mes puikiai irgi žinome tas problemas. Na, o dabar turime nuo kalbų perėti prie veiksmų ir mes stovime šalia Tuniso, Tuniso žmonių ir tautos. Dėkoju. Ačiū, panas Pisas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ponės Arnes, ambasadorius ir kiti pasisakiusiai labai gerai viską įvardijo. Tikiu, kad Tunisas dabar susiduria su milžiniškais iššūkiais. Mes kalbame apie arabų pavasarį, kai e, mes apie tai e, kalbame, aš nepamirštu ir e, pirmininko, su kuriuo kalbėjausi, ir jis sako, nesakykite arabų pavasarį, sakykite arabų žiemą, nes tai yra panašiau į tiesą. Arabų pavasaris iš tiesų kai kuriais atvejais nepasiteisino. Tunisas yra vienintelė šalis, kurioje įmanoma vakarietiško stiliaus demokratija ir Daesh tai, tai labai nepatinka, kad islamo valstybė bandys užtikrinti, kad tos demokratijos nebūtų. Mes privalome kovoti su šiuo iššūkiu ir labai konkrečiai pagelbėti Tunisui. Kalbėjome apie tai, kad reikia skirti ekonominę pagalbą, reikia numatyti tokį tarsi maršalo planą Tunisui. Tai yra labai svarbu. O Tunisui e, būtina stipri vyriausybė, kurie nebūtų tokia susiskaldžiusi. Manau, kad ir saugumas yra esminės, kadangi be saugumo šalyje nebus nei turizmo, nei investicijų. Reikia čia paminėti ir dar vieną aspektą susijusi su regioninė plėtra. Tuniso pakrantė ir dideli miestai nėra net tarsi susiję su e, žeminė dalimi ir todėl, kol bus toksai pasidalymas, negalėsime kalbėti apie realų vystimąsi. Reikia kalbėti ir apie regioninį vystimąsi. Tunisas yra antroji šalis, iš kurios kyla daugiausiai islamo valstybės kovotojų. Jeigu pasižiūrėtume į tą skaičių vienam gyventojui, tai gal tai būtų net pirmaujanti šalis. Akivaizdu, kad problema yra didžiulė. Tunisas privalo spręsti šią problemą. Mes kalbėjome apie Libiją, apie ekonominės problemas, apie mažėjančias turizmo apimtis, tačiau reikėtų nepamiršti, kad egzistuoja dvi pusės. ES yra pasirengusi teikti pagalbą, bet ir Tunizas privalo imtis priemonių. Ačiū. Dėkoju dabar David Martin. Labai trumpai, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mūsų frakcija pritarė šiam pasiūlymui. Amarel yra na, mūsų pranešė šią temą, bet negalėjo atvykti. Akivaizdu, kad Tunisas susiduria su įvairiomis problemomis. Jeigu pasižiūrėtumėte į Britų turizmo agentūras, tai pamatytumėte, kad daugelis iš jų atšaukė siūlomas keliones į Tunisą. O, o Tunisui tai buvo milžiniškas smūgis. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad būtina E, sustiprinti Tuniso e, demokratinės e, pozicijos, būtina kovoti su islamo valstybe. Ir mūsų frakcija tam pritarė. Pritarėme ir priemonėms skirtoms lyvogių aliejui, pritarėme ir tam, kad reikia skirti 500 milijonų. Tačiau, nors ambasadorius tikisi didesnės sumos, vis dėlto tai nėra smulki suma. Aš tikiuosi, kad bus rastas dar tas papildomas milijardas, kurį pažadėjo Tartutinis valiutų fondas. Ir viliuosi, kad bus taip pat e, pasistumėta dėrybų srityje dėl išsamaus prekybos susitarimo su Tunisu, kadangi tai padės užtikrinti ilgalaikį stabilumą šalyje. Mes pritarėme tam pasiūlymui ir vėliamės, kad pagalba bus skirta kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Dėkoju. Na dabar Helmut. Ačiū pirmininkė, o mūsų šešėlinis pranešės negalėjo dalyvauti, tačiau Jis mano, kad reikia peržiūrėti problemą, apie kurią diskutuojame. Manau, visi sutarėme, kad po arabų pavasario Tuniso ekonominė situacija nėra paprasta, tad mes privalome imtis visų įmanomų žingsnių tam, kad pagelbėtume Tuniso piliečiams. Mes kalbame apie didžiulį nedarbą, ypač jaunimo nedarbą. Ir mes galvojame, kaip galime padėti rasti išeitį, kuri padėtų išvengti konflikto gilinimo. Makrofinansinė pagalba yra priemonė, kuri numatyta viduriniajam ar ilgam laikotarpiui Ir dėl to reikia kelti klausimą, ar reikia makroekonominės pagalbos kaip priemonės, kuri ilguoju laikotarpiu gali dar pabloginti situaciją, kurioje dabar atsiduria Tunisas. Noriu padėkoti ambasadoriui už jo patiktą informaciją, bet norėčiau užduoti klausimą. Kaip Jūs vertinate tokią e, galimybę Europos Sąjungą galėtų e, prisidėti prie e, Tuniso e, demokratinio kelio. Ar reikėtų galbūt nubraukti Tuniso vidaus skolą? Gal tai padėtų Tunisui gauti tą būtiną finansavimą ir taip Tunisas galėtų toliau vystyti savo ekonomiką ir taip nebūtų iš išorės numatomos e, sąlygos e, Tuniso ekonominiam vystimuisi. Manome, kad e, politinė parama Tunisui ir aiški žinia Tuniso demokratiniam judėjimui yra labai svarbi. Reikia nepamiršti to, dėl ko prasidėjo arabų pavasaris. Reikia ne vien tik tai ekonominio ir prekybinio bendratarpiavimo, bet ir politinės žinios. Dėkoju. Pone Brukneri, žaliųjų vardu. Labai trumpa pastaba. Pritarčiau tam, ką pasakėte, ypač pritariu toms problemams, kurias iškėlė ponas Šolts. iš esmės mums ne, svarbu ne vien Tunisas, mums svarbu visas regionas, mums svarbu, kad tai visas regionas vystytųsi demokratėjimo kryptimi. Tunisas yra kol kas vienintelė šalis, kurioje demokratija šiaip netaip veikia ir mes tikimės, kad e, demokratija čia tik stiprės ir Tunisas galbūt padės ir kitoms šalims žengti šiuo keliu. Atsižvelgiant į tai, mes turime padaryti viską, kas tik įmanoma, kad padėtume šiai šaliai. Todėl noriu pritarti ponui Šolcui ir pasisakyti ne už paskolas, bet už paramos suteikimą šiai šaliai. Ačiū. Dėkoju. Komisija, finansų generalinis direktoratas. Jeigu kas nors yra, žinoma, iš jo atvykęs, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau trumpai pristatyti komisijos pasiūlymą. Kaip žinote, Tunisas išgyveno labai sudėtingą makroekonominę padėtį nuo 2011 metų ir tai paveikė įvairius, įvairias rytis. Vidaus, vidaus situacija, vidaus politikos situacija perinimo laikotarpio metu ir taip pat Libijos įtaka ir nestabili padėtis Libija, Libijoje ir kiek tai įtakoja šalį ir taip pat sudėtinga ekonominė padėtis. Tunisas yra regione ta šalis, kuri labiausiai priklauso nuo priekybos su ES. Taigi buvo sutarta dėl finansinės paramos su Tartutiniu valiutos fondu 2013 metais ir po to uh, paprašius Tuniso valdžiai 300 milijonų eurų buvo skiriama makrofinansinės pagalbos iš Europos komisijos. Nuo to laiko mes įgyvendinome tą paramos programą ir išmokėjome jau dvi išmokas iš 300 milijonų eurų gegužės ir gruodžio mėnesiais praeitais metais, o nuo to laiko įvyko ir naujų įvykių, kaip žinote, ypatingai saugumo srityje. Šalis susidūrė su teroristų išpoliais ir tai turėjo labai neigiamą įtaką įvairiems ūkio sektoriams, ypatingai turizmo sektoriui, nes turizmo sektorius 40-45 procentais sumažėjo praeitais metais ir kiti duomenys taip pat yra labai liūdni. Per pirmąjį metų ketvirtį matome, kad mažėja toliau šis sektorius, galiausiai bendrai 50-55 procentais jisai gali susitraukti ir taip pat sudėtinga socialinė padėti šalyje, dėl kurios darbuotojai streikuoja, imasi pramonių veiksmų ir tai veikia naftos gamybą. Šalia to šalis susiduria ir su blogomis oro sąlygomis, dėl to nukentėjęs yra derlius, daug sausrų patyrė šalis praeitais metais ir šalia to, kaip tikriausiai žinote, pasienyje su Libija padėtis irgi yra labai neraminanti, nes vyriausybė tam turi skirti irgi nemažai finansavimo, kad būtų užtikrinamas sienos saugumas. Taip pat yra finansuojama armija Ir esant tokiai padėčiai naujas prašymas paramai gauti buvo pateiktas iš Tuniso valdžios pusės ir reaguodama į tai komisija pasiūlė naują 500 milijonų eurų paramos programą. Tai dar turime nepamiršti, kad ankstesnės paramos trečią išmoką turėsime išmokėti, kad pasiektumėme tuos E, tuos 300 milijonų eurų. Tai bendra parama bus 800 milijonų eurų per trejus metus e, skirta Europos komisijos. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad e, dabar ta parama bus išmokėta trim etapais ir aš norėčiau atkreipdėmės į tai, ką sakė ponė Desarnės, dėl išmokėjimo laiko mes tikimės, kad pirmas, pirma išmoka 150, 250 milijonų eurų bus išmokėta gan greitai. Jeigu pavyks, komisija šio mėnesio pabaigoje nuvyks į Tunisą ir ten galės suderinti paramos detalės. Jeigu viskas klostysis sėkmingai ir kitos institucijos susitars, pritars šiam pasiūlymui, pagal pagreitintą procedūrą, tuomet mes galime tikėtis, kad pasiūlymas bus patvirtintas gegužės mėnesį ir tuomet galėsime pirmąją išmoką išmokėti Liepos mėnesį, nes padėtis tikrai labai rimta ir reikia paskubėti, reikia kuo galima greičiau išmokėti pirmąją išmoką. Taip pat norėčiau pabrėžti Tuniso valdžios institucijoms ir ypatingai ambasadoriui, kad labai svarbu užbaigti dėrybą su Tartutiniu valiutos fondu, kuo galima greičiau ir kai tik tai bus priimti sprendimai visose institucijose ir kai bus susitarta dėl dokumentų, tuomet pereisime prie ratifikavimo, ko galima greičiau. Ta turės padaryti ir Tuniso parlamentas, kad kuo greičiau būtų išmokėta pirma išmoka iki vasaros ir antra išmoka būtų išmokėta per trečią ketvirtį. Taigi 250 tūkstančių pirma išmoka 200 tūkstančių pirmą išmoką, po to 150, dar po 150 tūkstančių bus išmokama per kitus du etapus. Taigi šis komisijos pateiktas pasiūlymas yra beveik identiškas lyginant su kitais dokumentais, kuriuos patvirtino kitos institucijos nuo 2013 metų dėl makrofinansinės pagalbos kitoms šalims, tačiau čia yra šiokių tokių techninių pakoregavimų, pasitelkiant ankstesnę mūsų patirtį, penkerių metų patirtį. Ir tai atitinka bendrą deklaraciją ir ankstesnius sprendimus. Taigi mes ragname parlamentą, ko galima greičiau patvirtinti šį sprendimą. Mes suprantame iš diskusijų, kad taryba jau pradėjo apie tai kalbėtis ir taryba irgi supranta, kad reikia skubėti ir kuo galima greičiau patvirtinti šią paramos programą. Dėkoju. Herzlichen Dank, aber wir werden natürlich. Dėkoju. Na, mes savo užduoties imsime su deramu rimtumu, kaip parlamentas, kaip demokratiškai išrinkta organizacija. Na, o dabar kalbės pranešėja ir po to suteiksiu žodį ambasadoriui. O gal norite atvirkščiai, kad pirmiau pakalbėtų ambasadorius? Taigi, ambasadoriu, prašau. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, balandžio 18 dieną, gan greitai, pirmosios, pirmasis dėrybų raundas turėtų įvykti Tunise, taip pat Luksemburgė, asociacijos taryba posėdžiaus kartu su ponia Morgerini. Aš na, taip sakau dėl to, kad norėčiau pasakyti, jog Tunise yra daug neramumo ir daug susirūpinimo dėl esamos padėties, nes bijoma, kad bijoma, kad vien tik tai bus kalbama apie laisvą priekybą. Man labiau priimtinas būtų integracijos susitarimas. Nes yra daug Tunise manančių ir kritikuojančių tokio pobūdžio susitarimus, nes netgi ankstesnio asociacijos uh, ankstesnis asociacijos susitarimas dėl laisvos priekybos, ten irgi buvo daug trūkumų ir daug kas kalba apie tai, kad šalis dėl to pralaimėjo ir daug prarado, taigi mes nenorime, kad būtų gilinamas tas laisvos priekybos susitarimas, nes tokiu būdu situacija dar pablogės mūsų šalyje. Dažnai mes kalbame apie pagalbą priekybai, bet mums reikalingas e, toks susitarimas ir šiandien kalbame apie makrofinansinę pagalbą. Tai nėra kokia tai dovana ar paskola, tai yra privilegijuoti skiriama parama, tačiau jis skiriama tam tikroms sritims finansuoti, nes e, valstybės skola yra didelė ir 44 procentai siekia valstybės, siekia valstybės skola, dabar 53 procentai, taigi dar įmanoma sutvarkyti e, makroekonominę padėtį, tačiau vyriausybė turi užtikrinti, kad šeš, šešis deficitas neišauktų daugiau nei 60 procentų nuo bendrų pajamų. Taigi, aš žinau, kad šalis gali pasiekti ekonominio augimo, jeigu tam susiklostys palankios sąlygos, jeigu uh, situacija Libijoje pagerės, jeigu priekyba su ES suaktyvės ir jeigu vėl atsiras investicijų, nes mums reikalingos ne tik Tuniso vietinės investicijos, bet ir užsienio kapitalo investicijos, nes žmonės nenori nei atostogauti Tunise, nei investuoti mūsų šalyje ir dėl to ta situacija yra tokia beviltiška. Mes matome puikių bendradarbiavimo pavyzdžių su Prancūzija ir Vokietija. Su Vokietija 500 milijonų eurų e, buvo skirta iš, iš Prancūzijos, taip pat iš Vokietijos panaši suma ir tos lėšos buvo skirtos įvairiems projektams skirtiems ekonominiam vystimuisi ir taip pat e, su Vokietija mes uh, dėrėjomės dėl tam tikro dėl tikros paramos gerimo vandens projektams finansuoti. Tai sukuria ir darbo vietų, ir įkvėpia vilties, ir tai sukuria daug puikių dalykų mūsų šaliai. Mes būtent to ir norime Tunise, kad mums padėtumėte sukurti viltį žmonėms, kad tokiu, tai, tuo turtu, tais pinigais mes galėtumėme įkvėpti viltį. Dėkoju. Madame Sanės. Čia ponė Desarnės. Ačiū ponė pirmininkė. Uh, man atrodo, kad tai, ką pasakė ambasadorius, yra labai svarbu. Pirmiausia, reikia priminti, kad kalbame apie mikrofinansinę pagalbą, tai yra kaip ir paskola. Ir kartais atrodo, kad kai kalbame apie makrofinansinę pagalbą, liktai pinigai yra dalinami štai taip. Ne, tai yra paskola, tai yra paskolinami pinigai su tam tikromis sąlygomis, sudėtingomis, komplikuotomis sąlygomis. Ir aš manau, kad mes turime kalbėti apie tai, jūs labai teisingai visą tai ir akcentavote. Ir aš asmeniškai įsiklausiau į tai, ką jūs sakėte ir kokius pateikėte pavyzdžius, Prancūzijos ir Vokietijos pavyzdžius, kai buvo padengta dalis skolos ir lėšai, skirtos lėšos konkretiems projektams įgyvendinti. Ir tai yra šalia tos mikrofinansinės pagalbos, dėl kurios mes dabar, apie kurią mes diskutuojame ir kurią tvirtinsime per kel, ateinančias kelias savaitės. Taigi turime suprasti, kad didelės išlaidos, kurios skiriamos šalyje, dažniausiai skiriamos ir saugumui bei gynybai. Ir tai rūpi ir svarbu ne tik Tunisui, bet ir Europos Sąjungai. Nes tai sąlygoja saugumą ir Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, sienų priežiūra, sieno, sienų kontrolė tarp Libijos ir Tuniso. Tai nėra tik Tunisų rūpimas klausimas, tai yra klausimas, kuris aktualus ir Europai. Taigi aš norėčiau uh, būtent akcentuoti tai, nes mes e, dar nebaigėme tokių diskusijų ir aš manau, kad labai svarbu, jog visi ir komisija, ir taryba, ir parlamentas suprastų, kad tai yra tie dalykai, kurie rūpi mums visiems ir kuriuos reikia spręsti mums kartu, bendradarbiaujant, e, sustiprinto bendradarbiavimo, techninio, finansinio bendradarbiavimo būdu. Ir dar vienas dalykas, apie ką jūs kalbėjote, būtent dėl susirūpinimo e, šalyje ir mes rezoliucijoje savo būtent apie tai ir kalbame, ponė ambasadoriu, ir rezoliucijoje aš būtent ir siūliau keisti pavadinimą, tam pritarė kolegos. Ir aš noriu kalbėti daugiau būtent apie partnerystę, o ne laisvos priekybos susitarimą, nes tokiu būdu mes galėsime nuraminti daug žmonių Tunise, kuriems e, tas e, pavadinimas nelabai primtinas ir būtų svarbu kalbėti ne vien tik apie laisvą priekybą, bet ir apie partnerystę, partnerystę, kurio, kuria siekiama šalies plėtros ir vystimosi. Ir aš manau, kad mes Europos parlamente turime išlikti labai budrus, ir pasirūpinti, kad komisija ir ypač komisija atsižvelgiant į tai, dėl ko mes balsavome Europos parlamente, dėl šio susitarimo, kad būtų į visus tuos dalykus atsižvelgta, kad tai e, suprastų Europos komisija, kad mes negalime elgtis taip, kaip anksčiau ir, ir, ir siekti ir tų kitų dalykų. Ir taip pat e, tikiuosi, kad ir taryba. E, imsis veiksmų, mes visi norime žengti į priekį kuo galima greičiau ir jūs, e, kaip sakėte, kad pasiūlėte tam tikrų techninių pakoregavimų. Mes e, taip pat norime kartu su taryba, komisija e, nevilkinti reikalų ir kuo galima greičiau pateikti pasiūlymą, jį na, pakoreguoti tam, kad uh, E, reikalai pajudėtų į priekį. Ačiū. Kitame posėdėje, kuris vyks 20-21 dienomis, svarstysime jūsų, ponė Desarnės, pranešimą. Dabar šituo klausimu nebediskutuojame, baigėme šį nagrinėjimą, dabar kalbėsime apie penktąjį darbo atvarkės klausimą. Tai yra Kroatijos, įstojus Kroatijai didesnė tapusią mūsų muitų sąjungą ir atitinkamai reikia pakeisti tam tikras nuostatas sutarimuose su kai kuriomis šalimis. Viena iš tokių šalių yra Kinija. Susitarimas yra pateiktas tarybai ir taryba prašo, kad mes pritartume tam susitarimui. Pranešėjas yra kolega Winkler ir aš jam dabar ir suteikiu žodį. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Kaip kad jūs ir nurodėte, mes kalbame apie muitų sąjungos plėtrą, kuri vyko po Kroatijos prisijungimo prie Europos sąjungos. Tai reiškia, kad ES turi pradėti dėrybas su tomis PPO šalimis, kurias tiesiogiai paveikia ši pasikeitusi situacija ir reikia sustarti dėl kompensacinio sureguliavimo, kai ES tarifai yra didesni e, negu e, tie, kurie anksčiau galiojo Kroatijai. Komisija e, dėrėjusi su PPO nariais dėl specialių nuolaidų. Darybos su Kinijos Liaudės Respublika e, vyko apsikeitimu laiškais dėl susitarimo projekto. E, viskas buvo pradėta praėjusių metų spalio mėnesį, taryba priėmė išvadas ir todėl mes turėtume užbaigti susitarimą e, pasikeičiant laiškais. Keturios eilutės čia bus paveiktos bus sumažinti tarifai dėl dviejų įlučių, tai yra avalinė ir sumontuoti oro kondicionavimo įrenginiai ir kvotų padidinimas dėl tarifų įlučių e, skirtų e, česnakų kvotai ir taip pat e, konservuotiems grybams. Komisija laikosi pozicijos, kad es turi laikyti savo įsipareigojimų PPO, todėl uh, E, mūsų rekomendacijos yra tokios, kad reikėtų pritarti šiam pasiūlymui. Ačiū. Dėkoju. Ar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Is nicht der Fall? Ne. Tada suteiksiu žodį komisijai. Die möchte auch nichts dazu sagen. Komisija taip pat nieko nenori pasakyti. Pone Vinkleri, gal jūs norite dar ką nors pridurti? kągi man sakyti, padaryti išvadas iš savo paties, pas, ką tik išsakytų pastabų. Aš tiesiog noriu padėkoti frakcijai, visoms frakcijoms už paramą. Na, panašu, kad visi sutinka su tuo, kaip, kad reikia daryti taip, kaip jūs siūlote, taigi visiems dėkoju. Periname prie šeštojo darbo atvarkės klausimo. trilogo dėrybos vykstančios. Šiuo metu vyksta dvi trilogo formato dėrybos su taryba. Viena dėl kovos su kankinimu e, reglamentas, taigi tai yra kalba, kalbama apie priekes, kurios gali būti naudojamos vykdant mirties bausmės arba kankinimus. Parlamentas priėmė pranešimą daugiau negu 600 balsų, tai yra labai ryškus mūsų aiškus mandatas dėrėtis toliau. Ir nors mes pasiūlėme tikrai labai neblogą, solidų kompromisą, ponia Šakė pranešėja pateikė tą pranešimą savaitę, likus iki būsimo trilogo susitikimo, tačiau taryba neturėjo laiko svarstyti šio klausimo ir susitikimas kaip ir neįvyko. Taigi, dabar kalbam apie tai, kaip muitininkams vertinti tas probleminės prekes, kaip jas e, trakt, kaip traktuoti, ar jos turi būti atimtos, ar draudžiama jas gabenti ir taip toliau. Mes darėme spaudimą, kad procesas vyktų kuo greičiau, kad būtų priimta viskas skubos tvarka, kad būtų uždraustas tokių prekių tranzitas, kad jos nebūtų parduodamos, nebūt, nepatektų į muges, nebūtų reklamuojamos. Ir mes iš tikrųjų gavome parlamento pritarimą ir turime visiškai aišku dėrybinį mandatą. Tačiau, kaip minėjau, taryba nematė reikalo reaguoti sparčiai į tai, taigi dabar mes laukiame tolesnio tarybos pasiūlymo. Kitas trilogas. Tai yra taip vadinami, tos vadinamos konfliktinės medžiagos, konfliktinės iškasenos ir mineralai. Vasario 31 dieną buvome susitikę, tada buvome susitikę ir kovo 16 dieną su komisija ir komisija šiek tiek pajudėjo parlamento pozicijos link. Ir atitinkamai rytoj vyks dar vienas trilogo posėdis šiuo klausimu ir tuo tolė, todėl norėčiau steigti žodį ponui Vinkleriui, kad jis išdėstytų problemas. Dėkoju, pirmininkė. Šitas klausimas jau turi ilgą priešistorę parlamente. Ir yra keletas elementų, kurie suteikia mums vilties. Žinoma, mums tikrai nepavyks rezultatų pasiekti jau rytoj, tai būtų pernelik paprasta, bet yra tam tikrų vilti keliančių elementų. Informacija, kurią mes esame gavę, e, rodo, kad taryba irgi laukia mūsų signalo atitinkamo ir aš manau šiandien po piet bei rytoj tie signalai bus nusiusti. Mes tikrai esame jau pasiekę tokią, tokią poziciją. Vis dėlto parlamentui reikia dabar priimti sprendimą. Saugu yra manyti, kad po Olandijos pirmininkavimo, Niderlandų pirmininkavimo e, situacija šiek tiek keisis. Taigi, jeigu mes norime šito reglamento, ir aš, kaip suprantu, dauguma parlamento frakcijų nori susitarti dėl konfliktinių mineralų. Taigi, jeigu mums pavyktų tą padaryti, jeigu pavyktų susitarti dėl šito instrumento, mes galėtume nutraukti tą ryšį tarp konfliktų finansavimo ir mineralų iš miner, tam tikrų e, mineralų išgavimo. Taigi, tokie yra mūsų dabar Tokios yra linijos, kurių mes laikysimės šiandienos rytojus ir rytojus ypač diskusijose. Parlamentas dabar turėtų parodyti tam tikrą atvirumą, siekdamas kompromiso su taryba, padedant komisijai. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, kuris nėra visiškai toks, kokio mes būtume norėję, vis dėlto jis atveria šiokias tokias susitarimo galimybės ir manau, kad turint šį atvertą langą, taip sakant, galima bus susitarti ir su taryba, taip kaip to pageidauja ir dauguma politinių frakcijų. Galimybių yra ir manau, kad jomis reikia pasinaudoti. Taip pat neturime dabar, turime pasistengti neįstrikti šioje situacijoje. Yra daug kitų svarbių dokumentų, kuriuos reikia svarstyti. Yra kankinimų instrumentai, ir kiti klausimai. Čia panašu, kad ten mes nelabai galime ką nors pakeisti ar pajudinti. O šiuo atveju, konfliktinių mineralų atveju, situacija yra kiek kitokia, mes turime čia daugiau galimybių. Yra ir daugiau dokumentų, kurie yra įstrigę komis, e, taryboje. Bet jeigu leisite pasakyti tokią pastabą skliusteliuose, taip sakant, tai dabar Mes kalbam apie rinkos ekonomikos statusą Kinijoje ir Kinijos rinkos ekonomiką. Tai yra labai sudėtingas klausimas ir būtų labai gerai neturėti tokių užstrigusių klausimų daugiau, nes jų ir taip pakanka. Taigi aš iš viso širdies tikiuosi, kad bent jau konfliktinių mineralų reglamento klausimų mums pavyks susitarti ir jis neapsunkins mūsų tolesnių dėrybų dėl, pavyzdžiui, rinkos ekonomikos situacijos Kinijoje ar kitais klausimais. Aš tikiuosi, kad mūsų pozicijai pritars ir dauguma šio parlamento frakcijų ir mums pavyks pasiekti tinkamo kompromiso. Dokumentas iš ties nepaprastai svarbus ir parlamento vaidmuo čia bus labai reikšmingas. Aš, be to, aš labai daug tikiuosi iš šių dėrybų rezultatų. Aš manau, kad mums pavyks išlaikyti savo vaidmenį ir savo įtaką ir techninių požiūrių, ir įgyvendinimo laikotarpių taip pat. Manau, kad Tarptautinės priekybos komitetas tikrai galės prižiūrėti visą procesą, kai bus rengiamasi dokumentų įgyvendinimui ir kokiu bus įmamasi veiksmų. Taigi aš norėčiau tiesiog pabrėžti, koks svarbus yra mūsų vaidmuo šiame procese. Ir kartu su kolegomis šešėliniais pranešėjais, kuriems visiems noriu padėkoti, mes tikrai, manau, kad pa, galėsime pastumėti šias dėrybas. Techninės dėrybos yra tikrai labai sudėtingos ir tikiuosi, kad juose mums padės sekretoriatas. Dėkoju. Ina. Gracias, presidente. Yo quería hacer referencia <clears throat> al trilogo. Que... Dėkoju, pirmininkė. Leiskite man pasakyti šį beitą apie trilogą. Dėl kankinimo instrumentų. Pirmininkas labai gerai pavaizdavo susidariusią padėtį. Tai leiskit man pridurti tik tai dvi pastabas. Pranešėja puikiai dirba, Ji daro viską, siekdama kompromiso ir įvairių frakcijų ir derindama įvairių frakcijų pozicijas. Paskutinis posėdis sukėlė man šiek tiek nerimo dėl to, kad taryba laikosi savo padėties labai kietai. Jis sako, kad tai ne tik prekybos susitarimas. Ir mes sakom, kad tai nėra dar vienas prekybos reglamentas. Mes kalbam apie instrumentus, kurie naudojami mirties bausmės vykdymui. Mes matom, kad mirties bausmės ne, neišnyko, jos ir toliau yra vykdomos ir vykdomas visiškai arti mūsų. Todėl taryba privalo išgirsti parlamento poziciją. Komisija iš esmės remia daug mūsų pasiūlymų ir mėgina daryti viską, kad mes galėtume susitarti. Negalima priekiauti tuo, kas gali žmogui atimti gyvybę. Arba būti panaudojama tam, kad gyvybė būtų atimta. Tai sakoma, kad tai tikrai labai sunku įgyvendinti, kad yra tiek daug administracinių kliučių, bet nereikia ieškoti ir tokių priežasčių atsikalbinėjimams, kai kalbam apie žmonių gyvybės. Dėkuoju, ponas Fizas. Aš norėjau Aš norėjau grįžti dar prie konfliktinių mineralų klausimo. Dėkoju ir pirmininkui, ir pranešėjui už tai, kaip jie lygi šiol dirbo šio klausimu, kaip jie stengiasi laikytis tos dėrybinės pozicijos, kurią priėmė parlamentas didelę balsų daugumą. Bet leiskite man sažiningai pasakyti vieną dalyką. Man ir toliau svarbu kad mes pas, gautume tą turinį, kurio norime. Taigi, pirmiausia, svarbi yra šio sustarimo kokybė. Aš tikiuosi, kad taryba mums atsiūs visiškai aišku signalą rytoj, kad ji ketina atsižvelgti į parlamento poziciją. Man atrodo, kad mūsų dėrybinė delegacija tokios pozicijos laikėsi lygi šiol ir laikysis jos toliau, nes tai yra mūsų bendra pozicija. Tikiuosi taip pat, kad rytoj trilogė mes ne tik tai išsakysime gerus ketinimus, bet pakalbėsim ir apie turinį, kad ir pati medžiaga šiek tiek patobulės. Taigi laukiame dabar tarybos pozicijų. Dėkoju, ponė Šolis, dabar ponas Fizas. Ačiū. Irgi norėčiau pakalbėti apie instrumentus, kurie naudojami kankinimams ir jų reguliavimą. EPP frakcija išsako paramą e, pranešėjai, ponė Išalkė, jie puikiai atliko darbą. Ir tai yra ta sritis, kur turime laikytis labai griežtos pozicijos tarybos akivaizdoje, turime primiktinai reikalauti tam tikrų dalykų, nes kalba eina apie tokius instrumentus, kurie gali, kuriais yra pažeidinėjimo žmogaus teisės ir mes negalime lankščiai į tai reaguoti. Visi vieningi esame. Uh, dėl to ir norėčiau sužinoti, kokia yra tarybos pozicija ir nuomonė. Man atrodo, kad jie galėtų lankščiau sureaguoti į komisijos pateiktus pasiūlymus, į parlamento pateiktus pasiūlymus. Kągi, tai reiškia, kad mes laikysime savo pozicijos ir tikimės, kad pavyks ją įgyvendinti. Septintas darbo tvarkės klausimas. Monitoringo grupių veikla kovo 15 dieną Ukrainos grupė posėdžiavo. Buvo, dalyvavo ambasadorius ir vienas iš atašė buvo kalbama apie asociacijos priekybos tarimą su Ukraina. Be jokių drebinančių uh, pokyčių. Dabar e, kyla klausimas, kaip bus su Niderlandų referendumu, kurie ketina išreikšti savo nuomonę dėl šio asociacijos susitarimo. Taigi yra daug klaustukų dėl to, kas įvyks ir kaip viskas klostysis. Niderlanduose Mercosur kovo 15 dieną irgi Mercosuro grupė posėdžiavo. Dalyvavo atašė, priekybos atašė ir taip pat ambasadorius. Panašu, kad ten šiek tiek buvo pasislinkta į priekį. Buvo aiškių signalų iš, iš Argentinos ir Brazilijos pusės pasiusta, kalbant apie priekybos susitarimus su ES ir galimus pakeitimus. Kur kas intensyvesnės dabar apie tai vyksta diskusijos, turintam nekokie galimi pokyčiai ateityje. Toliau Kovo 16 dieną posėdžiavo Turkijos grupė. Kovo 16 dieną. Taip pat posėdžiavo Japonijos grupė. Mauro Petičinį, taip, man atrodo, dalyvavo. Dėl Turkijos jokių esminių pokyčių neįvyko, o dėl Japonijos galimybė paskatinti prekybinius santykius su Japonija atsivėrė. Gal Petras Silva galėtų daug, daugiau apie tai pakomentuoti. Ačiū pirmininkė. Tiek tiesiog norėčiau pasakyti, kad įvyko stebėsinos grupės posėdis kovo 16 dieną. Mauro Beričinį dalyvavo tame posėdėje ir pateikė informacijos. Uh, apie 15 raundą, kuris vyko Bruselėje. Japonijos pusė dabar jai vadovauja naujas dėrybininkas, naujas ambasadorius, ponas Haneba. Mauro pateikė neblogų, neblogos informacijos apie gan konstruktyvų darbą su nauju Japonijos dėrybininku. Komisija pateikė ataskaitą apie 15 dėrybų raundą, dabar ta ataskaita yra pateikiama priekybos generalinio direktorato svetainėje. Tai yra puikus ženklas. Vertinant bendrai dėrybas, Japonijos pusė pateikė taip pat ir sąrašą, kur atspindėta 70 procentų visų dėrybinių punktų dėl kurių gali baigtis darybos iki vasaros ir naujas raundas įvyks jau kitą savaitę Tokijuje. Na, visgi mes nesitikim čia kokiu tai labai didelių rezultatų iki vasaros, kadangi aukštutiniuose rūmuose vyks dėrybos į aukštutinius rūmus ir Japonija yra suinteresuota priekybos ir partnerystės sutarimo ratifikavimu, turint omenyje žemės ūkio sektorių ir kitus sektorius, tai čia jokių esminių pokyčių nesitikime per ateinančias kelias savaitės. Na ir vis tiek manau, kad darybos iš esmės pasistums į priekį po rinkimų. 2016 metai tikėtina, kad šiais metais dar sugebėsime užbaigti dėrybas Tačiau ambicijų lygis turi būti aukštas, jeigu norime pasiekti subalansuoto susitarimo. Dėkoju. Lot. Und als letzte Gruppe. Na ir paskutinė. 17 kovo kalbėjo Izraelio ir Palestinos darbo grupė, buvo susitikusi, buvo susitikimai su užsienio veiks, išorės veiksmų tarnyba. Taip pat buvo ir mokslininkų tame sustikime, ir kolegė mūsų, kuri yra pranešėja, negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje, tačiau kitame mūsų posėdėje jinai mums papasakos apie tai, kas buvo kalbame tame susitikime. Aštuntasis klausimas. Ad hoc delegacija į Kanadą. Vizitas vyko nuo kovo 21 iki 23 dienos. Aš pats buvau delegacijos vadovas. susitikome Otavoje su atsakingais asmenimis, labai išsamei diskutavome su pilietinės visuomenės, įvairių nevyriausybinio organizacijų atstovais. Buvome susitikę su Kanados ekonomikos įvairiais veikėjais atstovais, kurie turi ir mm, reikalų Europoje ir atvirkščiai su mūsų verslininkais Kanadoje. Taip pat kalbėjomės ir su profsąjungų atstovais, šnekėjomės su prekybos ministre ponė Freeland. Tikrai labai įdomi buvo su jie diskusija. Buvome susitikę ir su Kanados prekybos komitetu, Kanados parlamento prekybos komitetu. Tačiau antrąjį mūsų vizito, antrąją mūsų vizito dieną tikrai užtemdė Briuselio įvykiai, Briuselio išpoliai, mes tikrai buvom sukrėsti ir m, mm, taip pat mus e, labai stipriai paveikė ir Kanados kolegų reakcija kartu su atitinkamu Kanados parlamento komitetu mes e, dalyvavome tylos minutėje, mes išklausėme nepaprastai daug užuojautos pareiškimų iš įvairių kolegų, taip pat ir ministrė Freeland pas, išreiškė savo užuojautą ir vėliavos buvo nuleistos iki pusės tiebo, išreiškint solidarumą su Europą ir užuojautą aukoms. Taigi mes lankėmės Otavoje ir Monrealyje. Deja, aš pats negad nedalyvavau vizite į Monrealį, nes turėjau tokią nedidukę operaciją, kaip matote, mano ranka subintuota dar dabar. Taigi ponė Šakė buvo tos delegacijos e, vykusios į Monrealį vadovė, tačiau m, mm, buvo tokia nedidelė problemėlė, kad vienas mūsų delegacijos narys dalyvavo tik tai susitikimuose e, Monrealyje, bet nedalyvavo susitikimuose Otavoje. O mums bebūnant Otavoje, jis jau savarankiškai dalyvavo spaudos konferencijose mm, ir patraukė į save e, šiek tiek spaudos dėmesį. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad Kvebeko regiono ministrė bei ponas Bombardie nesutiko priimti mūsų delegacijos todėl kad tas minėtasis kolega irgi dalyvavo toje delegacijoje, tačiau prieš tai dar privačiai ar kaip frakcijos narys pasakė daug visokių nereikalingų dalykų. Taigi, sakykime, kad mes patekom į nelabai malonę situaciją Kanadoje. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad turime dabar išsiaiškinti, kokius, kokiu principu mes turime laikytis, būdami delegacijos nariai. Būdami delegacijos nariai mes turime elgtis delega, kaip delegacijos nariai, o ne kaip savarankiški parlamentarai. Kitas dalykas, jeigu kažkas nori pateikti informaciją spaudai savarankiškai ir nori dalyvauti tokiuose spaudos konferencijose, kažką išsakyti žurnalistams ir taip toliau, tai turi tą daryti savo vardu o ne kaip delegacijos atstovas ir ne delegacijos vardu. Tai antras dalykas, o trečias dalykas turiu pasakyti, kad Europos parlamentas neturėtų, aišku, leistis diktuojamas savo partnerių ar kokiu nors kitų kolegų, ką mes turime atsivesti į susitikimus, kai vykstame kaip delegacija, o ko ne. Mes turime įvairiausių atstovų iš įvairių frakcijų, iš įvairių šalių ir jų, jų pažiūros gali labai skirtis ir niekas negali mums diktuoti, kas važiuoja į kokią kelionę. Na, Taigi aš turiu ir kritinių pastabų šiuo klausimu, bet galiausiai tas vizitas, kuris buvo toks šiek tiek komplikuotas, vis dėlto sėkmingai baigėsi. Mes išlaviravome tuose diplomatijos vandenyse ir galiu pasakyti, kad e, pasiekėme nemažai sėkmės, pavyzdžiui, CETA priekybos susitarimo klausimų. Jis jau nuo vasario pabaigos yra kaip, patiktas kaip gatavas dokumentas. Mes apie tai kalbėjome ir konstatavome, kad pakeitimai, kurie buvo padaryti, įtraukiant į, S, į CS dalį, e, taigi tie visi dalykai, kurie buvo įtraukti, tie pakeitimai šiaip Kanadoje susilaukė nemažo pritarimo. Ir tiek daug teigiamos reakcijos mes uh, iš esmės labai retai išgirstame iš mūsų partnerių Kanadoje. Aišku, dar yra labai daug konkrečių klausimų, kaip kai kurie, kurios nuostatos bus įgyvendinamos, darbuotojų, darbdavių santykiai, paslaugų klausimas dar nėra tiksliai išspręstas, apie tai mes kalbėsime dar e, tada, kai pereisime prie ratifikavimo procedūros. Tačiau iš principo visos politinės jėgos išreiškė suinteresuotumą susitarimo su ES atžvilgiu yra nusiteikę teigiamai ir tai rodo, kad mūsų na, vertybinės nuostatos ir procedūros yra kažkuria prasme panašios, mes turim daug bendrų dalykų. Ir tiesą sakant, šiuose diskusijose buvo išsakyta labai nemažai kritinių pastabų didžiajam pietuose nuo Kanados esančiam kaimynui. Kas e, dėl, sakykime, tam tikrų darbuotojų ir darbdavių santykių ir kitų dalykų, kurie <clears throat> Kanadoje yra visiškai kitaip vertinami negu Junktinėse Amerikos valstijose. Džiūt, prašau. Save, uh... Aš tik e, norėjau e, nepateikti išsamų e, pristatymą, bet pasakyti tarp sliustelių, kad kai kas nors siaubingo įvyksta arti, tai yra gerai būti šalia žmonių, kurie supranta, kokia siaubinga ta situacija. O mes gavome šiltą paramą ir užuojautą tik iš Kanados partnerių po išpolių Briuselėje. Daugelis žmonių skiria dėmesį tam, kas vyko e, parlamente ir Bruselėje, ir būti toli tuo metu e, buvo iš tiesų sudėtinga. Manau, kad e, tai paveikė delegaciją ir Iš esmės delegacija daugiau dėmesio skiria politiniams aspektams, o ne ekonomikai ir e, priekybai, kadangi mes e, turime e, bendrus principus, bendras vertybės, kuriamis dalyjasi atviros ekonomikos. Ir labai buvo akivaizdu, kad skiriamas didžiulis dėmesys įvairioms vertybėms. Tačiau buvo išsakyta ir kritika, kad Kalbant apie naujus sustarimus, tai ta kritika tokia pati yra ir čia ES ir Kanadoje. Tai kritikai pritarė ir kiti veikėjai, ne tik tai socialiniai partneriai. Mes privalome to nepamiršti, kai kalbame apie e CITA ir kai apie tai diskutuosime per ateinančius mėnesius. Kadangi jūs nebuvote Monrealėje, aš buvau ir greičiausiai vienintelė iš parlamento narių ten buvau, norėjau pasakyti, kad nepaisant tų ferverkų Kanados spaudoje, iš tiesų posėdžiai ir susitikimai buvo konstruktyvūs. Susitikome ir su vietos e, ministrais, ir su pagrindiniu Kvebeko e, dėrybininku, ir su Kvebeko verslo e, atstovais bei profsąjungomis, tad delegacija tikrai e, nebuvo išmušta iš vėžių, kaip, e, manau, e, to siekia kai kurie iš mūsų nariai. Priešingai, manau, kad toks elgesys labiau pademonstravo, kokie yra tam tikri individai, o ne delegacija. Parlamente reikėtų padiskutuoti, kaip ateityje elgtis delegacijoms, kai susidurime su tokia situacija. Visgi manau, kad vieno parlamento nario elgesys nepakenkia visam Europos parlamentui. Monrealyje mes buvome labai svetingai priimti ir vyko tikrai konstruktyvios diskusijos ir su Kvebeko atstovais. Norėjau tai pasakyti, kadangi ten dalyvavau. Ačiū. Good, Dėkoju. Tada devintasis darbo atvarkės klausimas. Ekvadoro ad hoc delegacijos ataskaitą. Tuo pačiu metu, kai mes buvome Kanadoje, vyko vizitas į Ekvadorą. Siuntėme ten savo delegaciją, kalbė, kuri kalbėjosi apie Ekvadoro prisijungimą prie Kolumbijos ir Peru susitarimo Ponas Fizas ir ponas Šolts buvo šios delegacijos nariai. Ir aš norėjau paprašyti pono Šolts, kad jis papasakotų apie tą kelionę. Bet kadangi jo nėra, tai turbūt turės pasisakyti ponas Fizas. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš galvojau, kad ponas Šolts pasisakys, bet dėja jam teko iš, išveikti iš posėdžio. Taigi, Kelionė į Ekvadorą vyko tikrai labai reikalingų metų. Mes esame būdu ir aš ir pana Šolcas, Ekvadoro delegacijos nariai ir dalyvavome šiame vizite. Ir tiems kolegoms, kurie nelabai žino situacijos Ekvadore, turėčiau pasakyti štai ką. Mes esam pasirašę ASP plus susitarimą su Ekvadoru. 2014 metais tas susitarimas baigėsi. Tada dviem metams buvo pasirašytas laikinas susitarimas, kuris baigėsi šiemet, gruodžio 31 dieną. Ekvadoras yra laisvosios priekybos e, susitarimo su Kolumbija ir Peru. Tiksliau norėtų tapti to, tokio susitarimo dalimi bet tam turi pritarti ir abi dvi minėtos valstybės. O tai atsižvelgiant į sudėtingus Ekvadoro santykius su savo kaiminėmis nėra toksai savame suprantamas dalykas. Taigi visas tas procesas dėl tų vid, tokių tarpusavio nesutarimų šiuose šalyse šiek tiek užsitęsė. Na nežinau, galbūt ir išpoliai čia šiek tiek prisidėjo prie e, situacijos e, tokio užsitęsimo. Uh, bet tarybai prireikė šešių mėnesių, kad patvirtintų tą dokumentą, na tai yra gana įprasta, po to dar tam reikės pritarti parlamentui ir gali būti, kad iki metų pabaigos naujojo susitarimo pasirašyti nepavyks, bet reikėtų tą padaryti iki gruodžio 31 dienos. Man rodos, kad mes paskutinį kartą susitiksime Strasbūrę gruodžio 12 dieną. Ir tai yra paskutinis šansas pas mums pritarti tam susitarimui. Ekvadorui tai kelia šiokių tokių problemų, kadangi įmonėms teks mokėti muitus, jeigu tie susitarimai, vienas, kuris baigėsi ir tas, kuris bus pasirašytas naujai, jeigu tarp jų atsiras toksai tarpas. Taigi reikia dabar imtis visų įmanomų diplomatinių priemonių, kad tai įvyktų kuo greičiau. Mūsų santykiai su Ekvadoru neblogi, mes buvom susitikę ir su ministrais, ir su pilietinės visuomenės atstovais, su įmonių atstovais, su vietiniais autochtonais ir jų bendruomenėmis bei jų atstovais. Autochtonai išreiškė keletą nugastavimų dėl to prekybos susitarimo, tačiau e, iš esmės didžioji dalis asmenų pritarė susitarimui, tame tarpe ir vyriausybė, pono kurioje vyriausybė. Ir vyriausybei ši tema yra labai svarbi, tai yra ir vyriausybės na, įvaizdžio klausimas, jis tikrai stengsis daryti viską, kad susitarimas būtų pasirašytas. Na, kaip minėjau, yra nelengva susitarti Ekvadorui dėl tų santykių sudėtingų, E, su kaiminėmis, o kita vertus, mūsų procedūros, kurios trunka šešis mėnesius, taip pat yra labai ilgos. Taigi galbūt galima būtų šiek tiek sutrumpinti tą laiką, kurio tarybai reikia apsvarstyti šiems klausimams, kad mes e, galėtume pasira... pritarti tam susitarimui iki gruodžio 31 dienos. Na, žinoma, teoriškai yra galimybė, kad parlamentas nepritars jam, bet jinai nėra didelė. Kolega Šolts buvo susitikęs su vidaus priekybos ministru ir pasikvietė jį į mūsų komiteto posėdį balandžio mėnesį ir ministras džiaugsis galėdamas atvykti ir papasakos mums apie tai, kaip ta partnerystė galėtų atrodyti ateityje. Na, kaip minėjau, mes tengiamės daryti viską, panaudoti visus įmanomus svertus, kad procedūra vyktų kuo greičiau, įvyktų kuo sparčiau kad susitarimas būtų pasirašytas dar prieš gruodžio 31 dieną, prieš pasibaigiant senajam susitarimui. Taigi tarybai reikia pranešti labai aiškiai, kad būtų nepaprastai gerai sutrumpinti laikotarpį. Temų, apie kurias dar reikia diskutuoti, beveik nėra. Nėra dėl ko kalbėtis, nėra tokių problemų, kurias reikėtų diskutuoti iš naujo. Žinoma, kad šalies ekonominė padėtis nėra gera, Ekvadoras priklausomas nuo išteklių ir Ekvadorui, ne, Ekvadoras e, apkrauna mūsų prekes, ES produktus nemažais muitais. Taip neturėtų būti. Egzistuoja ten dar papildomas e, muito tarifas europietiškiams produktams, taip vadinamasis muito anspaudas ir tai prieštarauja pasaulio priekybos organizacijos nuostatoms. Ekvadoras tokiu būdu apsis, na, bando apsaugoti savo rinką, bet tai iš tikrųjų niekam nėra naudinga. Ir mes manome, kad tikrai būtų labai neblogas ženklas iš Ekvadoro pusės, jeigu jie nebetaikytų tokios pasaulio priekybos organizacijos nuostatoms prieštaraujančios praktikos. jeigu tai nepa, to nepavyktų, žinoma, nebūtų labai gerai. Bet kuriuo atveju mes turime pasistengti padaryti viską, kad mes susitartume e, dėl susita, to laisvos priekybos sustarimo iki gruožio mėnesio. Helmutai, ar nori dar ką nors pridurti, sako pirmininkas. Dėkoju, Bernutai. Labai trumpai papildysiu tai, ką pasakė mano kolega Fizas. Jis minėjo sunkia ekonominė šalies padėtį ir aš noriu tikrai dar kartą tą pabrėžti. Ekvadoras priklauso nuo dolerio kurso. Ir dabar, kai krenta naftos kainos, tai žinoma, kad jie susiduria su labai sudėtingomis e, sąlygomis ir tai pasireiškia ir politinė prasme, ir ekonominė prasme, nes Kolumbijos valiuta pastaruoju metu nusmuko 60 procentų. Jos kursas sparčiai krenta. Ir išlyginti tą pusiausvyrą, kai turi tokius eksporto produktus, kokius turi Ekvadoras, yra labai sudėtinga. Ekvadorui tenka būti labai išradingam, kaip kompensuoti tą susidariusi deficitą, kaip elgtis tokioje situacijoje ypač nežinant to, ar bus tas susitarimas po 2016 metų sausio pirmos dienos. Jeigu atsitiktų taip, kad susitarimo nebus, tai bus įvesti dideli muito mokesčiai Ekvadoro produktams patenkantiems į ES rinką. Atsižvelgiant į šitą situaciją, visi ekonomikos veikėjai Ekvadore, ar ir smulkus, ir stambus veikėjai, smulkios vidutinės įmonės, ir dideli koncernai, ir tie, kurie dirba socialinėme sektoriuje, ir tie smulkus gamintojai, kurie gamina kakavą, šokoladą, bananus augina ir panašiai, visi jie uh, pareiškė savo didelius nuogastavimus dėl to, kad jeigu sustarimas nebus laiku pasirašytas, tai jiems e, iškils egzistencinė grėsmė. Todėl mums tikrai būtų labai svarbu į šitą situaciją dabar pasižiūrėti labai rimtai. Reikia padaryti pakankamai didelį spaudimą tarybai, kad reikalai pajudėtų sparčiau. Bertai, tu, būdamas pirmininkas ir mes, pranešėjai, galėtume nusiųsti Niderlandų pirmininkaujančiai šaliai laišką ir paprašyti atsižvelgiant į tai, kaip vystosi ekonomika šioje šalyje, pamėginti šiek tiek sutrumpinti tarybos svarstymo laiką. Mes kaip parlamentas tada turėtume dar galimybę išlaikyti savo demokratinės teisės ir galimybės, pasinaudoti jomis, patikrinti šio susitarimo visas puses ir pritarti jam laiku, tokiu būdu padėdami Ekvadoro vyriausybei toliau vystant ekonomiką ir einant tokiu ekonominio atsinaujinimo keliu. Reikia pasakyti, kad jau dabartinė vyriausybė tikrai daug padarė, dirbdama ir reformuodama Ekvadoro ekonomiką. Mes tikrai turėjome progos pasikalbėti su planavimo komitetu ir matėme, kaip jie įsivaizduoja ateitį ir kaip mus įtraukia, Europą įtraukia į įvairius savo ekonomikos sektorius ir tikrai mato mumise nuolatinį partnerį. Mes kalbėjome tikrai ne su vienu ministru, o su keletu ir kalbėjome su parlamento vicepirmininkė, kuri atsakinga už atitinkamus klausimus. Kalbėjome ir su prekybos ir ekonomikos komiteto vicepirmininku. Ir vienas ir kitas aiškiai pasakė, kad ir parlamentas yra tikrai labai suinteresuotas šio susitarimo pasirašymu ir kad bent spalio mėnesį jau galėtų prasidėti sutarties ratifikavimas Ekvadore. Taigi mes turime tikrai nebijoti, kad tai bus vien, vien šalis, vienapusis procesas, mes tikrai turim e, garantijas, kad tai vyks paraleliai ir Ekvadore. Taip pat E, komiteto vicepirmininkas žadėjo atvykti kartu su atitinkamu ministru balandžio mėnesį į mūsų posėdį mūsų kvietimu. Taigi mes galėsime pasikalbėti ne tik su vyriausybės, bet ir su parlamento atstovais. Na, žinoma, mes pakvietėme ir nevyriausybinio organizacijų atstovų, visuomenės atstovų, autochtonų, su kuriais mes labai labai išsamei pabendravome su autochtonais pakalbėjome ir apie jų baimės, apie tai, ko jie, dėl ko jie nerimauja. Jie nerimauja labiausiai dėl to, kad mm, kenkiama jų tradiciniam gyvenimo būdui, jų savarankiškumui. Jie bijosi, kad mm, žemės ūkio sektorius e, gali patirti labai stiprų to susitarimo poveikį ir tai galėtų atimti jų egzistencijos pagrindą arba jį iš esmės pakeisti. ir šitaip sugadintų tą pusiausvyrą, kuri yra pasiekta lygi šiol. Taigi jie politiškai neturi galimybės paremti laisvosios priekybos susitarimo idėjos. Mes pateiksime, žinoma, atitinkamą platesnio pobūdžio, smulkesnę ataskaitą apie tai, ką mes sužinojome, ką pamatėme ir, žinome, atsakysime į jūsų klausimus. Taip pat noriu padėkoti ir mm, ambasadoriui Pėteriu Švaigeriui ir visoms komisijos ir ES tarnyboms, kurios paremė šį vizitą. Noriu taip pat padėkoti ir vertėjoms, kurios dirbo kasdieną po 18 valandų, o buvo tik dviese ir tikrai labai stipriai mums padėjo ir galima sakyti, kad jų uh, darbas buvo mūsų sėkmingo vizito viena iš prielaidų. Taip pat norėčiau padėkoti ir sekretariato atstovams Markui Jutenui už tai, kad puikiai suorganizavo šią kelionę. Na tai tiek ačiū. Herzlichen Dank, Helmut. Äh, gerade den letzten Punkt. Ačiū, Helmutai. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad visos visi vizitai, kuriuos mes pastaruoju metu esame turėję, buvo puikiai suorganizuoti. Už tai norime padėkoti mūsų sekretoriatui, kad jis taip puikiai dirba ir linkiu jums ir toliau tokių pačių sėkmingų darbų. Na, o dabar dėl to laiško. Parašykim tą laišką ir paprašysime Niderlandus, kad jie trupučiuką paspartintų procesą, kad mes galėtume išlaikyti visus tos terminus ir neleistume atsitikti taip, kad Ekvadoras atsidurtų tokioje finansiškai labai nepalankioje jam situacijoje. Toliau, vienuoliktasis mūsų darbo tvarkės punktas. Ach taip, dar vieną dalyką pamiršau. Dešimtojų klausimų. Dar buvo ir planuota kelionė į Turkiją 29-31 kovo dienomis, tačiau dėl saugumo sumetimų šis vizitas neįvyko. Visi girdėjote, kad Turkijoje taip pat įvyko teroro išpolių, Stambule e, tikrai įvyko daug nerima keliančių įvykių, todėl mes negalėjome rizikuoti. Taigi, 11 darbo atvarkės klausimas. Mačiau, kad ponas Šlėgė Michėjau yra. Taip, jis tikrai jau yra atvykęs. Puiku tada galime pradėti diskusiją kitų klausimų. Ir tai yra tikrai nepaprastai įdomus klausimas. Mes tikrai labai daug esame kalbėję apie investicijų politiką, apie priekybos susitarimus ir nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 metų sausio 1 mes Esame atsakingi už investicijų sutartis. Esame kompetitingi spręsti šios klausimus ir parlamentas turi žiūrėti, kaip tokie susitarimai yra įgyvendinami ir mes galime jiems pritarti arba nepritarti. Du 2012 metais priėmėme du labai esminius teisės aktus. Priminsiu jums. Grandfathering, taip vadinamasis susitarimas dėl senų egzistuojančių susitarimų ir ten išreiškėme komisijai aiškis e, mūsų nuostatas, kad ji peržvelgtų visas tas, visas tas e, nuostatas, visus susitarimus. Ir kiek mačiau, komisija ketina pateikti ataskaitę 2020 metais. Norėčiau iškart paklausti, ar negalima būtų šiek tiek greičiau pabaigti tą peržiūrą. Kitas teisės aktas, kuris nemažiau svarbus, yra susijęs su tuo, kas turi mokėti tais atvejais, kai valstybė yra pradedama e, pažeidimo procedūra. Taigi šie du teisės aktai buvo priimti 2012 metais ir dabar esame jau tokioje situacijoje, kai turime pagalvoti apie investicijų apsaugos instrumentą. Galime tokią pradėti platesnio pobūdžio diskusiją dėl šio. Aš čia matau penkias tokias svarbiausias problemas. Pir pirmiausia, reiktų apsvarstyti teisės, teisinę bazę ir egzistuojančius teisės aktus bei jų įgyvendinimą, bei pasižiūrėti, kokios patirties mes surinkome, kokią patirtį sukaupėme nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Kas buvo gerai, kas buvo prastai, kokiu iššūkiu dar liko neišspręstų. Ir dar vienas dalykas - energijos hartija. Jeigu nepamiršote, tai šis susitarimas yra vienintelis susitarimas, kurį ES sudarė dėl tam tikro specifinio e, apsaugo, investicijų apsaugos instrumento ASTF. Kiek atsimenu, tai buvo padaryta dar 94 metais, kai parlamentas dar nebuvo atsakingas už šios klausimus. Tai yra vienintelis sutartis, kurią ES sudarė su ISDS. Dėl ISDS, atsiprašau, dėl ISDS. Ir dabar yra jau apie 90 bylų, kurios yra pradėtos remiantis būtent šiuo instrumentu. Klausimas yra, ką darysime toliau. diskusija lyginant su tais laikais, 94 metais, žinoma, dabar jau yra pažengusi daug toliau. Dabar mes jau galvojame visai kitą linkme. Mes dabar taip pat manome, ar nereikėtų ICS sistemą integruoti į energijos Taigi reikia svarstyti, ar tarp valstybių narių gali būti tie ISDS susitarimai ar ne. Kitas dalykas - valstybių narių susitarimai su trečiosiamis šalimis. Ar komisija čia, remdamasi tą pačią grandfathering law, neturėtų reikalauti iš valstybių narių atitinkamai taikyti ISDS Taigi, aš turiu labai daug klausimų ir norėčiau, kad dabar kas nors iš komisijos galbūt juos ir atsakytų. Pasistengsiu bent jau uždalies atsakyti jūsų iškeltus klausimus. Taip pat pakartosiu ir tai, ką jūs sakėte, apie ką mes rašėme savo priekybos komunikate ir veiklos programoje. Komisija aiškiai ten nurodė, kad per šią kadenciją analizuosime bendrai investicijų politiką Ir jūs teigiate, kad kol kas dar to nepradėjome daryti, bet džiaugiuosi, kad diskusijos prasidėjo ir bent jau kai kurios temos, kurias jūs iškėlėte, yra labai aktualios ir mums. Pirmiausia, norėčiau labai trumpai pakalbėti apie teisinį pagrindą. Turime du bazinius reglamentus. Labai trumpai papasakosiu apie tai, kaip jie veikia. Tai galbūt šiek tiek atsakys jūsų antrąjį klausimą. Bet e, bendrai situacija yra tokia, kad tas perėjimas buvo gan sklandus, yra tik tai vienas teisinis aspektas, dėl kurio daugiausiai yra kalbama ne su parlamentu, bet su valstybėmis narėmis ir tai yra antro taškas antros straipsnio septintos dalies apriepties. Ar tai yra visos investicijos, arba ar tik tai tiesioginės užsienio investicijos, taigi prie tų diskusijų dar turėsime grįžti ir mūsų vertinimu uh, sutartis, pagal sutartį ir 207 straipsnį kalbama apie tiesioginės užsienio investicijas ir mes e, laikomės nuomonės, kad, e, aišku, tai yra labai daug apie tai kalbama dėl Singapūro byloje, bet e, tai turi netiesioginės įtakos ir kitoms investicijoms, turint omeny kapitalo judėjimą ir portfelio investicijas pagal 63-66 straipsnius tai, kas patenka į ten, tai patenka ir į trečios straipsnio antros dalies apriepti pagal veikimų sutartį. Na, o dėl kitų dalykų turimos priemonės, bent jau kol kas mūsų vertinimu veikia neblogai. Galiu pateikti nemažai pavyzdžių ir galbūt bus galima pakalbėti ir apie tam tikrus padarinius. Kai įsigaliojo reglamentas, taip vadinamasis grandfathering reglamentas, iki 15 metų pabaigos mes per tą laikotarpį 80 patvirtinimų turėjome pagal minėtą reglamentą ir autorizavome daug dėrybų, 36 sprendimai buvo priimti, leidžiant e, imtis dėrybų arba numatant galimybę imtis naujų dėrybų. Dalis jų yra susijęs su sprendimais, kurie buvo priimti dėl susitarimų, dėl kurių dėrybos prasidėjo dar prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai, kitos buvo susijęs su pakeitimais, taigi iš 80 tų sprendimų 36 buvo pozityvūs, tačiau yra nemažai sprendimų, kurie dar nėra priimti ir dabar mes arba turime parengti reformų projektą ir dabar nėra tinkamas e, laiko, metas e, suteikti įgaliojimus valstybei. Ir daugeliu atveju mes tų įgaliojimų nesuteikėme, nes norime pirmiausia išsiaiškinti, kiek iš esmės ES politikos pokyčiai įtakoja tuos įgaliojimus. Ir kai kurių, kai kurių įgaliojimų nesuteikėme, nes tam buvo tam tikrų prieštaravimų arba tai netitiko mūsų politikos e, tikslų arba tai nepateko į sprendimo apriepti, sprendimo, kurį mes priemėme dėl dėrybų ir kaip žinote, kai yra paprašomas, paprašomas suteikti įgaliojimų, mes vertiname interesų konfliktus pirmiausia prieš padedant dėrybas. Na ir Tas skaičius atrodo vis dar nemenkas, tačiau 40 procentų visų suteiktų įgaliojimų nėra susijęs su visiškai naujomis sutartimis, tai yra daugiausia protokolai, pakeitimai. Taigi mes valstybėms narėms jau prieš kurį laiką suteikėme galimybę priderinti e, veikiančią sutartį su jurisprudencija, ypatingai turintomenėje perdavimo taisyklės, e, pinigų sąjungos e, nuostatas. Taigi, tokia bendrai yra situacija ir dabar skaičius šiek tiek sumažėjo. Kai tik tai buvo patvirtinta Lisabono sutartis, daug valstybių narių kreipėsi dėl įgaliojimų, dabar tų prašymų sumažėjo ir bendrai pažvelgus į visus tuos skaičius, kiek dabar vyksta dėrybų ir galbūt tai yra pats svarbiausias skaičius, jeigu bus baigiamos laisvos priekybos sutarčių dėrybos 200 valstybių narių tokių tarp valstybinių susitarimų tai liečia. Tai yra nemažai ir aišku, ne viską galima padaryti vienu metu. Jeigu mes įgyvendėme savo įgaliojimus dėrėtis dėl tartu, visos prikybos tarimų arba dvišalių pagrindų, tuomet bus daugiau darnos ir nuoseklumo, kol tas, tas darbas nėra užbaigtas, vis tiek manome, kad einame teisinga linkme ir visos naujos dėrybos, dėl kurių, sutarimai, dėl kurių dėrėjomės ir kurie turėtų būti ratifikuojami, jie pakeis visas višalės sutartis ir tai reiškia, kad mes palaipsniui išnarpliojame tą valstybių narių dvišalių susitarimų tinklą, kartais tie sutarimai tarpusavėje prieštarauja arba interpretacijos skiriasi. Uh, E, vertinant iš ES politikos perspektyvos. Dar trečias jūsų iškeltas klausimas, ponė pirmininkė, dėl e, energijos hartijos sutarties. Tai yra susijęs su ES viduje pasirašytomis sutartimis ir atsižvelginti tai į tą patirtį ir kokios yra dabar, kokia yra dabar situacija tarp valstybių narių. Uh, energijos artijos sutartis, kaip jūs teisingai paminėjote, 94 metų sutartis bent jau tuo metu buvo laikoma labai moderne sutartimi, jos tikslas buvo užtikrinti visapusišką apsaugą priekybos rytyje, kai teisinis saugumas, ypatingai rytų Europoje, e, sandraugos valstybėse nebuvo užtikrinamas, ir reikėjo išspręsti rinkos prieigos problemas ir įvertinti tai, kad šalyse iš esmės keitėsi politinės sistemos. Taigi tai buvo tokia klasikinė sutartis, dabar matome, kad ji šiek tiek yra pakeista, jos akcentai pakeisti dėl to, kad buvo nemažai atvejų, kurie nebuvo susiję su pirminiu tikslu, bet kurie dabar iš esmės yra investicijų apsaugos taisyklės, kurios taikomos ES. Tai nereiškia, kad sutartis neįvertin, ne, neįrodė savo vertės, tiesiog tam tikrais atvejais buvo įrodyta, kad sutartis pasiteisino ir buvo gan naudinga. Tačiau dabar kyla tas klausimas dėl to, ką reforma ir pasikeitusi situacija reiškia energijos hartijos sutarčiai. Ir čia galiu pasakyti, kad mes svarstome dabar tą situaciją ir tiesa, kad nesame vieninteliai, kurie yra įtraukti į tą darbą, bet akivaizdu, kad reiks panalizuoti tą klausimą, pasiaiškinti, ką būtų galima padaryti ir nekartą mes su ir energijos hartijos sekretariatu apie tai kalbėjomės, apie galimus variantus. Esama padėtis be jokios abejonės problematiška, kaip matėme, nes nėra aiškios tam tikros apibrieštys, kai kurios apibrieštys yra pakeistos. Toliau šios sutarties peržiūra yra vienas iš galimų variantų. Mes galėtumėme sėkmingai tuo pasinaudoti, pasinaudoti energijos hartijos sutartimi ir pritaikyti daugia šališkumo principą naujai politikai. Tačiau čia turėčiau aiškiai pasakyti, kad tai yra ilgalaikis tikslas, nes mums reikia, kad ir kiti čia pagelbėtų tikriausiai prisiminate, kad vienas pagrindinių veikėjų energijos hartijos sekretariate yra kitos šalys, pavyzdžiui, tokios kaip Japonija, kurios paraleliai dėrėjosi tam, dėl tam tikrų reformų ir kyla klausimas, kiek mes galime pritraukti tas valstybės, tas kitas trečiasias šalis. Tas klausimas dar nėra atsakytas. Mes tokį variantą analizuojame ir tai, aišku, yra vienas mūsų tikslų. Uh, Kaip mes tą konkrečiai padarysime, aš dar negaliu Jums pasakyti, nes reiks daugiau dar čia įdirbio. Kaip tikriausiai žinote, tai yra ta detalė, apie kurią nėra daug kalbama, bet yra numatyta peržiūrėti visą energijos artijos sutarties procesą. Tai yra toks siauras procesas, tačiau bent jau tai yra galimybė panalizuoti visą tai. Tai nenunulio visko pradedame ir mes tą peržiūrą pasinaudosime ir šiek tiek uh, su e, būsimu Japonijos atstovu, kuris pirmininkaus tam procesui, mes pasižiūrėsime, kaip būtų galima tą padaryti ir apsispręsime, na ir žiūrėsime, kiek nori jie įsitrauks į tą procesą. Kitas jūsų iškeltas e, klausimas, ponė pirmininkė, yra laisvos priekybos investicijų susitarimai ES viduje, tarp ES valstybių narių tikriausiai jūs investicijų starimai, tai reiškia, kad mes e, laikomės labai iškios pozicijos, mes nemanome, kad tokie ES esami susitarimai turėtų iš vis egzistuoti, kad ir egzistuoti šalia ES sutarčių, taigi praeitais metais mes pradėjome pažinimų procedūras prieš penkias valstybės narės ir aš tiesiog papasakosiu daugiau apie skaičius. Maždaug yra 200 tokių susitarimų ES viduje dėl investicijų. Mes parinkome keletą tų sutarčių ir bandome dabar išsiaiškinti, ką čia būtų galima su jomis padaryti. Valstybės narės taip pat Aš jų vardu, aišku, nekalbėsiu, laikosi savo pozicijos, tačiau akivaizdu, kad tos diskusijos bus sudėtingos e, tam tikrą prasme ir tiesa ta, kad kai kurios valstybės narės e, mano, kad nėra naudinga, aišku, toliau taikyti tą sistemą Europos Sąjungoje. Mūsų kolegos Grau generalinėme direktorėte ir FISMA dabar FISMA generalinis direktoratas perėmė šį darbą, bando išspręsti tam tikras problemas, nes jeigu įsiklausytumėme į tas diskusijos taryboje, pamatytumėme, kad e, komisija su valstybėmis narėmis bando išspręsti tuos klausimus, bet tie klausimai nėra susijęs su tuo, kas teisiškai manoma ar ne. Ir daugelis iš tiesų mus užjaučia dėl to, kad yra daug persidengiančių ES sutarčių nuostatų, Ir tos diskusijos labai dažnai yra labai praktiškos, tiesiog yra kalbama apie tam tikrus atvejus ir e, kalbam apie tai, kas, kas būtų, jeigu ta apsauga nebūtų numatyta ir tam tikro, tikrais atvejais ta apsauga yra labai naudinga. Ir taip pat mes kalbamės apie tai, ar mm, nereiktų sukurti tokios veiksmingesnės sistemos, kad būtų tai tam tikra pagalba visiems investuotojams ES, tačiau akivaizdu, kad valstybės narės, aišku, analizuos ir kitus procesus bei kitas priemonės. Paraleliai, tai panašu, kad ta situacija užsitęs. Mes bandome išspręsti tą problemą, bet panašu, kad e, čia gal pasieksime kokiu tai konkretesnių rezultatų. Ir paskutinis klausimas, kuris irgi yra labai aktualus, būtent mūsų, ką reiškia mūsų reformų procesas, kai tais atvejais, kai valstybės narės yra pasirašytos investicijų sutartis su trečiosiamis šalimis ir aš norėčiau paminėti tai, ką minėjau anksčiau, daug yra persiderama ir tie persiderimai susijęs su tuo, kad mes pareikalavome, kad valstybės narės keistų sutartis. Aš minėjau Europos pinigų sąjungos situaciją, kai matėme akivaizdžių pažeidimų. Uh, taikant mūsų taisyklės, nes perkelimo nuostatos tose sutartyse buvo absoliučios, buvo absoliučiai įmanoma, nu, buvo numatyta absoliuti galimybė perkelti kapitalą. Pagal tas sutartis, nors tai prieštaravo ES sutartims, taigi matome dabar šiokių tokių judesių, šiokios tokios reformos. Uh, E, čia dėl valstybės pagalbos taisyklių, ar, pavyzdžiui, ar investicijos sutartys gali keisti valstybės pagalbos nuostatas ir panašiai. Iš TATI, pavyzdžiui, sutarties matome, kad tai akivaizdžiai taip neturėtų būti, tada kyla ir kitų klausimų, kurie galbūt neteisinio, bet politinio pobūdžio klausimai, būtent uh, kokius įgaliojimus galėtume suteikti ateityje, jeigu tai nepažeidžia teisinių principų, bet pažeidžia bendrai politiniams principams. Tai čia, tarkim, jeigu yra susitarimas taryboje dėl tai tip ar kitų vykstančių dėrybų, dėl investicijų teismo, pavyzdžiui, įsteigimo, o ne arbitražo ir panašiai, ar mes dabar galime versti valstybės narės laikytis tos sistemos ir panašiai. Nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo, nes ES nėra atsakinga už kai kurias dvišalės sutartis, nes valstybės narės nebuvo tiesiogiai įgaliotos, netiesioginiai įgaliojimai joms buvo suteikti. Taigi čia yra labai įdomių tokių klausimų ir neaišku, kiek čia mes ką galėsime padaryti. Taigi, pagal naująją politiką yra daug palankumo, kaip ir aš žinau, kad ne visi parlamente tam pritarė, bet e, nemažai paramos mes susilaukėme mūsų e, reformų sistemai. Ir e, mes dabar daug apie tai mastome ir tikėtina, kad pradėsime analizuoti tuos dalykus, kai reikės išduoti ir naujus įgaliojimus, bet aš nežinau, kokio masto bus ta operacija. Ir gal būtų tiek. Jums leidus, aišku, aptarti galime ir kitus dalykus, bet aš nenoriu per ilgai kalbėti ir mielai išklausyčiau jūsų klausimų, minčių ir bandysiu kiek įmanydamas į tuos klausimus atsakyti. Uh, dabar kalbės politinių frakcijų atstovai, dabar socialdemokratų frakcijos vardu Džiut, prašau. Thank, thanks very much and um, thank... Labai ačiū. Dėkoju už pristatymą. Pirma bendra pastaba būtų tokia, kad labai įdomu pasižiūrėti, kokią pažangą padarė komisija investicijų e, politikos srityje. Tai yra susijęs su šiame parlamente keliamais klausimais ir su viešosiomis diskusijomis apie investicijų sutartis. Manau, kad tikrai verta parodyti žmonėms, kad jų rodomas nerimas gali iš tiesų turėti poveikį reformuojant ES politiką. Mano šalyje žmonės dažnai kalba apie tai, kaip ES vystosi ir dėl to reikia įtraukti žmonės į politinį procesą. Tai iš tikrųjų gali padėti pradėti reformas. Visgi dar daug ką reikia nuveikti investicijų politikos srityje. Turiu du klausimus. Pirmasis yra testinumo reglamentas Grandfathering Regulation. Jame yra e, nurodoma, kad e, jeigu yra ES investicijų sutartis, tai ji pakeičia e, sutartį su trečiaja šalimi. Jūs dabar kalbate apie investicijų sutartis, kurios dar turi būti ratifikuotos. Ar yra peržiūrėta, kiek kartų mes pakeičiame STS investicijų ginčio sprendimo pagrindu, kadangi e, dažnai e, tose investicijų sutartyse yra kalbama apie investuotojų ir valstybės ginčių sprendimą. O naujose sutartyse bus numatyta ESDS. Taigi norėtume e, sužinoti, kaip yra atnaujinamas šis aspektas per ES investicijų sutartis. Antrasis klausimas susijęs su valstybės valstybės ginčių sprendimu. Investicijų politikos srityje vyksta daug diskusijų dėl ESDS. Investuotojai, teisininkai ir kiti sako, kad valstybės valstybės ginčių sprendimas ir e, teisingumo teismo vaidmuo turi būti peržiūrimas. Ar priekybos generalinis direktoratas masto apie tai, ar yra galvojama tik tai apie atskirą tarptautinį teismą? Gal reikėtų pasinaudoti tarptautinėmis teisinėmis priemonėmis, kurias jau turime. Ar jūs mastote apie visas tas alternatyvas, kaip reikėtų e, toliau elgtis es investicijų politikos srityje? Ačiū. Dabar guoja Helmut like to... Aš irgi norėčiau padėkoti už pristatymą. Kaip ir Jude, man įdomu štai kas. Kaip žinote, guoja nepatinka jas des mechanizmas. Atrodo, kad logika nesikeičia ir dėl to aš norėčiau užduoti klausimą. Ar nereikėtų galvoti apie valstybės valstybės ar privataus asmens valstybės ginčių sprendimą? Ar nereikėtų tų ginčių spręsti įprastuose teismuose? Ar nereikėtų pasinaudoti mūsų valstybių teismais tam, kad būtų sprendžiami tie klausimai, kai kyla ginčas? Kodėl reikia kurti kažkokias specialias nuostatas? E, kurios investuotojams suteikia išskirtinės teisės. E, toliau, e, testinumo susitarimas. Pirmininkė, jūs sakėte, kad ne mes kaltinės tai vyko prieš daugybę metų. Tačiau noriu pasakyti, kad kai mes diskutavome apie paskutinį testinumo reglamentą, mes apie tai kalbėjome. Jau tuo metu buvo numatyta galimybę peržiūrėti testinumo reglamentą ir užduoti klausimus apie ISDS sistemą bei pradėti tas diskusijas Europos Sąjungoje. Tos diskusijos galbūt privedusios prie kitokios situacijos, negu dabar yra dėl ISDS. O galiausiai turiu klausimą susijusį su Kinija ateina e, ir kiti partneriai turintys seną mechanizmą, kurį perėmė iš mūsų arba iš kitų ABPO e šalių e, kurios tuo mechanizmu naudojasi. Tai kaip tada elgtis su tomis šalimis, reformuojant savo politiką? Kokia jūsų pozicija? Ačiū. Ačiū, įdomus klausimas. Vokietija, pavyzdžiui, 2005-aisiais susitarime su Kinė susitarė dėl jas ETS. E dabar žalieji skakelė. Dėkoju. Ačiū už pristatymą. Jeigu jūs e, kalbatės apie e, su valstybėmis narėmis, tai būtų gerai, jei kalbėtumėtės apie įvairius aspektus ir būtų įdomu sužinoti, kaip yra vertinama ESDS ar ESDS alternatyvos, koks yra grįžtamasis ryšys. Kalbant apie grandfathering testinumo reglamentą, buvo galvojama apie atgalinio galiojimo nuostatą, bet to nebuvo padaryta, tai man įdomu, kaip komisija dabar viską vertina. Ar jūs manote dabar, kad buvo klaida nepasinaudoti tą atgalinio galiojimo Atsiprašau, laikino galiojimo išlyga. Ir kaipgi jūs e, vertinate šį aspektą, kalbant apie antrišalis investicijų e, sustarimus? Kaip e, komisija vertina, ar ISDS yra ES kompetencijos klausimas, ar tai yra bendrosios kompetencijos klausimas. Ačiū. Ima. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju komisijai už išsakytas pastabas. Aš dabar kaip tik neseniai lankiausi Singapūre ir Singapūro vyriausybė labai nerimauja dėl to, kad prasidėjo dėrybos ir dėl to, kad dabar vėl iš naujo svarstomas investuotojų apsaugos klausimas. Mes lankėmės keliese Singapūrė ir išaiškinome parlamento poziciją ir mes manome, kad visiškai uh, Negali būti taip, kad Europos parlamentas susita, priims kokį nors susitarimą, kuris neapims naujosios sistemos, Bet iš principo pr problema yra tai, kad mūsų partneriai nelabai suvokia, kaip ta naujoji sistema dabar atrodys, kaip ji veiks ir dėl to jiems kyla labai daug nerimo. Kaip jūs tai vertinate? socialdemokratų frakcijai parlamente visiškai aišku, kad mes turime judėti link daugiašalių susitarimų. Mums nėra jokios naudos iš tokių mechanizmų, kai kiekvienas susitarimas iš esmės reiškia ir naujo mechanizmo susikūrimą. Ir tai reiškia, kad reikia sukurti naują mechanizmą, sprendžiant ginčius tarp valstybių ir investuotojų. Norėčiau, kad komisija pasakytų savo nuomonę, kokios strategijos komisija ketina laikytis, kadangi jūsų mintis yra panaši, man atrodo. Kaip Jūs manote, gal, galvojate užtikrinti tai, kad val, pasaulio priekybos organizacija iš tikrųjų skatintų tokį modelį, kuris būtų teisingas, būtų lankstus, kad ir apie kokias investicijas mes bekalbėtume. Ačiū. Merci pažadu. Ačiū. Nesilankiau Kanadoje, nes žaliųjų frakcija nedalyvavo delegacijoje, tai aš norėčiau sužinoti, būtent kai jūs lankėtės Kanadoje, ar jums nesusidarė įspūdis, kad Kanada savo rimtai svarsto savo teisinę sistemą ir ar tikrai reikia apginti Europos įmonės e, nuo to kanadietiško teisingumo, kuris nėra toksai solidus ir kartais tai yra, na, iš tiesų tokia ypatinga sistema, kuri yra taikoma. Toliau klausimas Europos komisijos atstovui. Esant e, nemažam kiekiu, nemažam skaičiu tokių susitarimų kartais su ISD sistema, kartais be jos, kokie yra įsipareigojimai kurių imasi komisaras dėl daugia šalių susitarimų, nes matome daug tokių susitarimų, bet ne visuomet ta, tie susitarimai gali būti per, per organizuojami į tokią daugia šalę sistemą. Ir šiandieną mums tarsi tenka įvertinti, ar ISDS sistema yra esminis elementas, nulemantis investicijų kiekį, nes bent jau kol kas visi atlikti tyrimai rodo, kad tai apsaugo investicijas ir tai skatina investicijas, didina jų kiekį, tačiau nei vienas tyrimas likščioliai dar neįrodė, kad jeigu bus įdėkta ISDS sistema, apsaugo, investicijų apsaugos sistema, uh, kad tai turės pozityvių, pozityvios įtakos investicijų kiekiu. Ir kalbant apie investicijas ES pastaraisiais metais, mums nesusidaro įspūdis, kad tai konkrečiai yra susiję su šiuo mechanizmu. Ar yra atliktas koks tai tyrimas, kuris įrodytų, kad yra santykis arba yra įrodyta, kad to santykio nėra tarp ISD sistemos ir investicijų kiekio. Ja, <clears throat> Aš irgi norėčiau užduoti trejatą klausimų, kurie susiję su tuo, ką sakė Džani. Mes turime ne tik apsaugoti investicijas, bet ir skatinti investicijas. Taigi mes vykdome investicijų politiką. Mes turime gauti investicijų iš užsienio į Europą bei investuoti kitose šalyse. Uh, nes tai reiškia ekonomikos augimą. O koks čia yra tarpusavio ryšys? Ar tikrai galima kalbėti apie įrodymus, kad investicijų apsaugos mechanizmai stiprina investicinę veiklą? Ar reikia kažkokiu kitokių metodų tam, kad pasiektume savo galutinio tikslo, o tai yra investicinės veiklos stiprinimo, skatinimo? Mes laikomės tokios defensyvios gynybinės pozicijos. Mes saugome investicijos, bet mes nesame proaktyvūs. Mes neskatiname investicijų, nežiūrime į priekį, nesijimame jokių konkrečių priemonių. Taigi, ką apie tai manote? Kitas dalykas. ICS sistema, investicijų teismų sistema, yra žingsnis teisinga linkme. Tačiau visai gali būti, kad mes tą sistemą įsivaizduojame skirtingai. Pavyzdžiui, imkime Vietnamą, CETA ir ICS pasiūlymą, pavadinimo. Pamatysim, kad esminių skirtumų yra jau čia. Na, aš dabar čia nepradėsiu vardinti viso to, ką turiu omeny, bet tikrai rasis labai daug skirtumų. Taigi, ar yra prasmė kurti tokią internacionalinę, tarptautinę sistemą, kuri jau turės veikti visiškai skirtingai, mano minėtai skirtingais susitarimų atvejais. Na ir baigiant, dar noriu paklausti apie Singapūrą. Jeigu mes manėme, kad Kanados susitarimo atveju mes turėjome pakeisti esminius dalykus, tai ir čia lygiai taip pat mums reikia kažkokių esminių pakeitimų. Taigi noriu paklausti, ar komisija jau pradėjo kažką veikti tą linkmę, kad įvyktų tie esminiai pasikeitimai, kurių mums reikia. Prašau. Thank you. Thank you Ačiū už klausimus. Pasistengsiu atsakyti, kiek įmanoma. Ir gal pradžioje Panas Gertin dar link klausimą pakomentuosiu. Čia šiokio tokio nesusipratimo yra, nes tai tokiu būdu nekeičiamas valstybė, valstybei sistema, investicijos teismų sistema. Tiesiog pagal PPO taisyklės galima ir ši sistema. Ir tie, taip yra dėl investicijų apsaugos taisyklių numatyta ir valstybė valstybei sistemą. Ir daugeliu atveju yra taikomas toks mechanizmas. Ir mano vertinimu, čia situacija šiek tiek yra kitokia, nes mes turime siekti geriau prognozuojamos stabilios į teismus panašios sistemos. Ir PPO e sistema tą ir numato valstybė ginčio valstybių ginčio sprendimo mechanizme tai yra numatyta ir mes bandome dabar atlikti vertinimą, e, kai kyla ginčas tarp valstybės investuotojo. Mes norime perėti prie tokios sistemos, kuri būtų kvazi teis, teisminė sistema, jeigu galėčiau tai pasakyti. Dabar tarp valstybinėje sistemoje ginčioje, tarp, gin, kai kyla ginčiai tarp valstybių, e, čia jau yra kita situacija, Ir mes jokių būdų netisakome daugia šališkumo principo, netgi taikant esminės taisyklės, nei sprendžiant ginčius. Netmetame tokios galimybės, tačiau realiai dabar periname nuo 1500 tokių dvišalių susitarimų iki kur kas mažesnio kiekio tokių susitarimų ir tą darome palaipsniui, nes tokia uh, toks labai plataus masto pakeitimas, kažin ar būtų palankus. Mes darome viską palaipsniui ir, ir norime, kad prie to prisijungtų ir kiti. Ir um, pona Žado irgi uždavė klausimą dėl mūsų turimos strategijos. Aš um, tai dar pakomentuosiu. Bet prieš tai dar buvo klausimų apie pačią logiką, ji nepasikeitė, vietos teismai kodėl tai nėra tinkama galimybė keisti sistemą dėl Kinijos, kaip elgtis su Kinais ir taip pat su Singapūru, kur vyksta dėrybos. Čia reikia aiškiai pasakyti, kad tai, ką mes sukūrėme dėl TTIP sutarties, investic, investicinių teismų sistemoje, tai e, sistema būtų taikoma ne tik TTIP sutarčiai, bet ir plačiau. Ir Tai pristatome ir kitiems dėrybininkams, dėrybiniams partneriams. Ir čia mes esame pasiūlę tokį požiūrį, kokį, kaip būtų aiškiai apibriešta arbitražo sistema. Ir tą tekstą mes pristatėme prieš kurį laiką, jis šiek tiek yra pasenęs, nes mes negalime kalbėti apie tai, uh, kas buvo pagal senąją sistemą su Kinija. Tai aišku, tai reiškia, kad ne visi šimtų procentų su mumis sutiks, nes situacija ir tas pasiūlymas dėl TTIP, pavyzdžiui, tai yra visiškai kitaip nei Kanados atveju, kur yra bendrai deramas dėl viso teksto, su Singapūru, tarkim, dėrėtasi buvo ilgai ir Kanados, tarkim, atveju mes pasiekėme ne neblogų rezultatų, buvo nemažai pateikta esminių pasiūlymų, taigi dabar mes su kolegomis Singap iš Singapūro mes pakvietėme juos diskusijoms ir reakcija tikriausiai jums yra žinoma, nes Singapūro atstovai kelia daug klausimų, nes jie mano, kad tai yra susitarimas, dėl kurio yra suderėta, sulygta ir nėra ratifikuomasi dėl to, kad komisija imasi žingsnių ir kelia bylą teisme. Ir dabar mes ieškome diskusijų, ieškome galimybių tai aptarti ir, ir kažkaip išspręsti tą situaciją. Ir gal dar trumpai norėčiau pasakyti, kad patirtis su Kanada rodo, kad reikia tikrai neverta atverti dėrybų dėl visos sutarties, nes tada kyla dar daugiau sumaišties, bet mes aiškiai atsižvelgėme į politinius aspektus ir puiku, kad parlamento nariai tiesiogiai bendravo su atitinkamais partneriais Kanadoje, parodė, ką politika Europoje reiškia. Tai aš tik tai galiu jūs nuraminti, kad diskusijos ir tie klausimai ar, ar kvietimai, jeigu galėčiau tai pasakyti, kurie pateikti Singapūrų, jie vis dar galioja ir prie jų grįšime, nes priešingų atveju galime tikrai rimtai strikti. Taip pat turime aišku planą dėl daugia šališkumo strategijos. Ir aš tik tai norėčiau priminti, kad jau daugybę metų mes labai aktyviai PPO veikėme ir labai aiškiai Kankūno ministrų susitikime apie tai kalbėjome, nors tai nebuvo įtraukta į Dohos raundo darbo tvarkę, bet aiškiai akcentuojame, kad dabartinė situacija nėra tinkama, mes turime harmonizuoti priekybos taisyklės, priekyba investicijos yra susiję dalykai ir mes turime tai aiškiai įvardinti, dabartinė investicijų sistema reiškia, kad, na, jeigu norime kokių tai bedų taisyklių pasaulyje, vykdant bet kokią ekonominę veiklą, tos taisyklės turi būti daugia šališkos. Ir mes su PPO nariais apie tai kalbamės, tikimės, kad jie pasieks mūsų pavyzdžių, aišku, viskas dar nėra uh, nuspręsta, žiūrėsime, kaip ateityje klostysis tos diskusijos PPO ir kitur, bet mes manome, kad jeigu, tarkim, nor, norėtumėme tą daryti kitais formatais, pavyzdžiui, jeigu daugia šališkas požiūris būtų taikomas vienais atvejais ir jeigu norime pradėti diskusijas dėl daugia šališko teismo, tai gal uh, galėtumėme pradėti pirmiausia tą daryti su keliomis valstybėmis, nereikia to daryti su visų pasauliu. Ir jeigu yra laisvos prekybos susitarimai, tarkim, su tomis šalimis, kurios nori to daugia šalio teismo, tuomet tie dvi šaliai susitarimai būtų toks tarpinis variantas ir galiausiai jų galiojimas e, baigsis ir tada būtų galima perėti prie e, dėrybų su tomis šalimis, kurios norėtų prie tos sistemos prisijungti. Taigi toks scenarius būtų įmanomas Mes jau kalbame su kai kuriomis panašiai mąstančiomis valstybėmis ir bandome išsiaiškinti, kiek jos yra suinteresuotos dėl tokio daugio šalio teismo. Ir tikrai mums pradžioje, pradinėme etape, nereikia visų 166 valstybių. Taigi daugiašališkumo, daugiašališkumo taisyklių tikslas - užtikrinti tvarias investicijas, užtikrinti gerą jų apsaugą ir spręsti ginčius tinkamai, nes tai yra esminis prioritetas ir komisijai mes turime, aišku, pragmatiškai vertinti situaciją. Dabar jums leidus pereisiu prie panos, panios Keller klausimų būtent. Ar ji, jie klausė, ar mes neapgalėsavome, kad nėra tos saulėlydžio nuostatos, dėja, situacija yra tokia, kokia yra. Ir mes ir toliau bandysime sutelkti tas valstybės, kurios laikosi tos politikos. Tai tip, kad sutarties su Kanada atveju, Vietnamo atveju paramos turime ir nereiktų manyti, kad e, kažkas iš esmės keistusi. Nuostatos sutartie su Kanada. Čia matome, kad e, yra tam tikrų teisinių aspektų ir reiks juos išspręsti teismų pagalba. Jeigu teismai neprims sprendimo, tai reiks priimti sprendimą, kaip kalbėti su valstybėmis narėmis ar per investicinių teismų sistemą ir kokia būtų numatyta joms, jiems kompetencija ir panašiai, bet tai yra na, tas klausimas, į kurį dar sudėtinga atsakyti. Pono Langė, klausimas jūsų, ponė pirmininkė, klausimas. Trys klausimai kurie irgi yra susiję su tuo, ką sakė pana Žado. Mes niekuomet neteigėme, kad yra tiesioginis santykis tarp investicijų apsaugos taisyklių ir investicijų išaugimo, investicijų srautų suaktyvėjimo. Yra tam tikros literatūros, daug tyrimų atlikta, vieni sako A, kiti sako B, treti, vieni palankiau, kiti mažiau palankiai tai vertina, tačiau uh, mums atrodo, kad tai padeda. Na, pavyzdžiui, vykdamas į pavojingą valstybę, tu nori gauti skiepus, kad neužsikrėsim tam tikromis lygomis. Draudimo politika daugeliu atveju leidžia užtikrinti pasitikėjimą investicijoms, kartais tai yra ir pigiau, kai kurioms draudikams būtent kai kuriuose valstybėse įmokos yra mažesnės ir panašiai. Ir kol nėra įrodymų, paneigiančių mūsų interesus. Mes manome, kad investicijų apsauga skatina investicijas. Ir matome, manome, kad tai yra labai pozityvus dalykus. Ir mes matome, kad mūsų įmonės iš tiesų, ne mes, ne komisija, bet investuotojai skiria lėšas valstybės narės. Irgi tą daro, kad pritrauktų investicijas. Taigi, tai, man atrodo, yra iš ties labai prasminga. Tai nereiškia, kad nėra kitų būdų ir kitų lygiai taip pat svarbių klausimų. Pavyzdžiui, investicinė aplinka yra labai svarbi ir kad mokesčiai irgi tam turi įtakos. Aišku, tai irgi globalus klausimas, mokesčių sistema ir tai, koks yra švietimo lygis, pavyzdžiui, kokie ištekliai egzistuoja toje valstybėje kuri bando pritraukti investicijas, nes, na, yra žmonių, kurie linkia rizikuoti ir investuoti didesnėse rinkose, kai investuoja mažesnės rinkas. Taigi situacijos yra labai įvairios, priklausomai nuo to, kiek im, kokia įmanoma ekonominė veikla ir kokia, im, koks įmanoma, kokia įmanoma investicijų graža. Toliau dėl sistemos. Ar būtų įmanomos esminės, esminiai skirtumai? Me, mes bandome jų išvengti. Teigiame, kad yra esminiai elementai tame naujame požiūrėje. Tie esminiai elementai, aišku, pirmiausia yra teisė reglamentuoti, taip pat kas yra atsakingas už teismų ar arbitražų sistemą. Tokiu būdu galima užtikrinti vienodesnę jurisprudenciją. Aišku, dėl to reiks dėrėtis, bet e, aš manau, kad tai yra esminis dalykas visuose susitarimuose, dėl kurių deramės ir mes būtent ir bandome to pasiekti. Dėl Singapūro aš bandžiau atsakyti į tą klausimą, bet reikia šiek tiek palaukti, pažiūrėsi, kaip reaguos Singapūras, e, mūsų partneriai Singapūrė, bet aišku, jie tikrai matyt E, vėl sės prie dėrybų stalo, gal palauks, kol galiausiai bus priimtas teismės sprendimas. Pažiūrėsim. Dėkoju. Atrodo, kad niekas daugiau nenori pasisakyti. Na ne. Teks suteikti dar kažkam kitam žodį, bet pirmiausia, aš pats dar noriu perklūsti. Pone Keller klausė apie laikiną taikymą. Čia ne tik tai klausimas dėl investicijų, kad investicijų dalis vadinama mišrė dalimi, bet čia ir klausimas susijęs su tuo, pavyzdžiui, Pietų Korejos atveju tai buvo, kalbam apie intelektinį nuosavybę, ar galima daryti išimtis tam tikroms sritims, kaip šiai pavyzdžiui, tai, kai, kai yra laikino taikymo nuostatos naudojamos. Kitas dalykas yra ir tokių esminių skirtumų tarp, sakykime, Vietnamo CETA ir TTIP pasiūlymų. Sakykime, tos skėtinės nuostatos, umbrella clause vadinamosios. Uh, Vietnamo ir TTIP susitarime jos yra, o CETA susitarime jų nėra. Taigi, noriu paklausti, kodėl ir kaip bus. Taip, toliau dar pono Šolts noriu paklausti kažkokio klausimo. Papildomas klausimas. O investuotojų įsipareigojimai yra investuotojų teisės bet yra juk ir įsipareigojimai investuotojams. Pavyzdžiui, kalbant apie finansinės paslaugas, kurios irgi yra daugelie susitarimų ir dabar kaip tik apie, jas, apie tokius susitarimus yra kalbama. Dėl jų deramas iš naujo. Taigi, kaip bus su tais įsipareigojimais? Apie Panamos dokumentus nekalbėsiu. Euh, euh, Norėčiau irgi pagalbėti apie šios elementus ir jų laikinumą. Kalbant apie setą, investicijų skyriuje yra paminėta, kad jeigu yra laikinai taikomas susitarimas, tuomet ICS dalis gali būti panaudojama įmonių metam, trijų metų laikotarpio, jeigu yra mišus susitarimas, kai valstybė atmeta atitinkamą susitarimą. Tai reiškia, kad yra visiškai neiški sistema ir sunku suprasti, kaip, pavyzdžiui, tai vertins Europos piliečiai. Pavyzdžiui, jeigu valstybė atsisako atmeta setą susitarimą. Tarkim, Niderlandai atmeta tą susitarimą dėl setą. Ir tuomet taryba ir Europos parlamentas suteikia, pritarė tam susitarimui, taigi potencialiai laikinai galioja seta sutartis, o, pažiūrėjau, Niderlandų valstybė per trejus metus gali susidurti su problemomis dėl tam tikrų įmonių, kurios e, negali veikti pagal setą sutartį. Taigi, mums, INTA komitetui, Europos parlamentui, kyla tam tikrų klausimų. Mes žinome, kad nėra ryšio tarp ESDS sistemos ir investicijų kiekio. Tačiau nėra aišku, kaip keičiant mūsų teisės sistemą įmonių naudai. Kodėl nėra jokių įrodymų, kad tai suaktyvins investicijas? Mes keičiame teisinę sistemą, tačiau nenu, nematome, kokių tai atneš pranašumų mūsų įmonėms. Tai reiškia, kad ISD sistema kaip ir nėra bloga investicijoms. Ir viskas tiek tai reiktų galbūt mums politinių lygmenių šiek tiek pasidomėti, kaip mūsų teisinės sistemos toks svarbus pakeitimas įtakos tas investicijas. Ir jeigu nėra įrodymų, kad tai didins investicijas, tai kam tai reikalinga? Lygiai. Yes, thank you again. I think... Ačiū dar kartą. Pirmasis uh, klausimas susijęs su laikinuoju taikymu. Manau, kad čia reikės daugiau politinių diskusijų. Negaliu e, dabar atsakyti tai, nes e, dabar teikiami argumentai prieš teismą ir mes teigiame, kad yra es kompetencija. Tačiau valstybės narės tam nepritarė ir galbūt parlamentas e, nepritarė. Tad nėra sutariama dėl to taikymo kokie turėtų būti tolesni žingsniai. Po tarybos išvadų reikės komisijai apsispręsti ir kol kas dar nėra tai padaryta. Nėra numatyta, ką reikėtų įtraukti į projektą tarybai. Reikia daugiau diskusijų. Pone pirmininkė, jūs klausėte apie asketinę nuostatą. Ir teisingai kalbėjote. Atsakymas būtų toks. Iš esmės komisija pasisako už gerą skėtinę nuostatą, nesenovišką plačią nuostatą, bet mm, tokią gerą, tvirtą nuostatą, kurios gal net nebereikėtų vadinti skėtinę, bet toje nuostatoje būtų kalbama apie labai konkrečius įsipareigojimus. Tai suteiktų labai daug teisinio aiškumo ir užtikrintų atskaitomybę. Būtent todėl TTIP pasiūlyme mes ir turime panašius aspektus. Kanada ir kai kurie kiti turi savo tradicijas ir čia atsiranda skirtumai tarp Kanados ir Vietnamo. Vietnamo atveju yra daug skėtinių nuostatų, kaip ir Singapūro atveju, bet Kanada tokių nuostatų neturėjo ir dėl to tas kompromisas jie buvo primtinesnis. Kalbant apie vienas prieš vieną, tai apsaugos taisyklės, dėl kurių esame susitarę, rodo, kad susitarimai turi pridėtinę vertę, nors ne visuomet galima buvo kiekvienu atskiru atveju sustarti. Pana Šols klausė apie investuotojų įsipareigojimus. Mūsų diskusijos nėra naujos, mes nekartą esame apie tai kalbėję. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kalbant apie suverenę valstybę, be abejo, kad visos jos gali keisti savo investicijų klimatą kaip to nori. Investuotojai, aišku, turi daugybę įsipareigojimų visur Europoje. Bet čia matome ir politinį aspektą. Tikiu, kad investicijų susitarimuose galima kai ko pasiekti. Pavyzdžiui, siekti etiško ir tinkamo elgesio, ne vien tik tai to, kas yra numatyta valstybės įstatymuose. Būtent todėl kalbame ir apie tvaraus vystimosi aspektus, ir kai kalbame su Mienmaru ir Kinija, ir dėl to kalbame apie socialinę atsakomybę. Jūs pasakysite, kad tai ne tas pats kaip teisiškai privalomos taisyklės, bet kaip žinote, ne visuomet yra lengva primesti tarptautinės sutartis privačioms įmonėms. Nebent jai pati tos įmonės, su kuria daromės valstybė, yra prisėmusi tuos e, sutarties įsipareigojimus. Šiaip jau, kalbant apie e, tvarų vystimąsi, tai yra mūsų dėrybų dalis ir mes nenorėtume sudaryti įspūdžio, kad tie aspektai nėra svarbus. Jie tokie pat svarbus kaip ir mūsų investuotojams prieš 10 ar 15 metų. Toliau norėčiau grįžti prie pono e, žadų klausimo. Čia mes e, turėtume e, pasižiūrėti tai, kada žmonės investuoja ir kaip mokesčiai tai veikia. Kai kuriais atvejais likimą iš tikrųjų veikia tai, kad yra apsaugos sistema. Egzistuoja ir tokios išlaikymo sistemos, kadangi valstybės bijo prarasti užsienio kapitalą ir dėl to investicijų sutartise numato ir tą apsaugą. Kai kurie trimai rodo, kad tai nedaro jokio poveikio, o tačiau tai nėra visiškai šimtų procentų teisinga, nes kiti tyrimai rodo, kad viskas nėra vienareikšmiška, tai yra įvairialypės diskusijos ir be abejo galima priimti politinės išvados, tačiau kol kas mes visgi tikime, kad reikia turėti taisyklės ir tai kūrė pridėtinę vertę. Ypač, kai kalbame apie tokius pavyzdžius, kai iš tiesų pasinaudojame tomis sutartimis. Buvo nemažai tokių atvejų, kai Europos investuotojai džiaugiasi, kad galėjo sumažinti savo nuostolius vienaip ar kitaip. Pasistengiu atsakyti klausimus. Panas Datmos. Atsiprašau, mano traukinys vėlavo. Galbūt jūs apie tai jau kalbėjote iš dalies ar detaliai, tačiau reikėtų dar kartą tai pakartoti. Aš esu parašęs knygos apimties lankstinuką, kadangi ilgai dirbau priekybos komitete. Noriu ypač padėkoti ponui Langer ir ankstesniam pirmininkui Mareirai. Uh, Bet e, noriu pasakyti, kad e, mano lankstinukė yra kalbama apie įvairius e, prekybos aspektus, tačiau aš negalėjau detaliai pakalbėti apie tiesioginės užsienio investicijas ir tai, kaip jos yra atspindėtos Lisabonos sutartyje. Ir ypač tai, kaip tai yra susiję su konkrečia kompetencija ir praktika. E, tai buvo iš dalies dėl to, kad aš neradau informacijos ir dėl to, kad e, ji buvo labai sudėtinga. Tai galbūt e, galėtumėte suteikti šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kaip jūs vertinate užsienio, tiesioginės užsienio investicijas kaip kompetenciją. Aš noriu pasakyti, kad mano man pritarintis ir kolegos nekartą tai girdėjo, galbūt per daug kartų girdėjo. Noriu pasakyti štai ką. Atrodo, kad yra tokia tendencija komisijai ir parlamento nariams į investicijų sutartis įtraukti e, daugybę įvairių e, pašalinių dalykų. Ir taip pat įtraukti e, politinės darbo atvarkės aspektus, bet tai nėra susijęs su priekyba arba susiję labai menkai. Klausimas būtų toks. Ar gali tai nutikti su tiesioginėmis užsienio investicijomis ir jeigu taip, tai ar jūs to norite, ar tai yra komisijos politinis tikslas? Aš galėsiu dar patikslinti, kadangi klausimas abstraktus. Paskutinis klausimas, ponas Lygame. Atrodo, kad bet kokia su priekyba ir mesijon susijusi veikla nevyksta vakume. Uh, Na, kita vertus, visko su visko susijęti neįmanoma, reikalinga pusiausvyra tarp to, kas, kaip sakė gerbiamas narys, yra neįprasta politika, bet tai, kas rūpi daugeliu žmonių ir taip pat komisijos atstovams, ar tai galėtų tapti tokių sutarimų dalimi ar ne. Ir mes jau eilę metų nekartą apie tai esame diskutavę. Kitas dalykas kas turi būti numatyta investicijų sutartyse, dažnai tai yra susiję ir su tuo, kokio investicinio režimo norima, ar norima paliesti kitus klausimus ar ne. Ir galbūt geriausias pavyzdys yra dėrybos su Kinija. Mes ten esame numatę tam tikrus dalykus dėl darbo teisų, aplinkosaugos, tos investicijų sutartyse, kitose. Kitos valstybės narės to neturi savo sutartyse. Ir dar vienas dalykas, kuris yra aktualus, tai yra investicijų konkurenciją. So, thanks a lot. Uh, I'm... Ačiū. Esu įsitikinęs, kad mes palaikysime kontaktus dėl investicijų politikos, ne tik, susi, susijus, ne tik kalbant apie konkrečias sutartys, bet ir bendrai. Bendrai kalbant apie investicijų politikos vertę, ICS sistemą, energi, energijos hartiją irgi reiks panalizuoti atidžiau, taip pat dvišalės sutartys čia yra aktualios. Tikimės, kad iki 20, 2020 metų tas bus padaryta, kad galėtumėme viską užbaigti šioje kadencijoje. Dėkoju. Biltas dabar atvakės klausimas, pats mėgstamiausias, kiti reikalai nėra. Puiku. Tuomet 13 klausimas. Kitas posėdis numatytas balandžio 20-21 dienomis. Dėkoju. Parengiamasis trilogo posėdis dėl konfliktinių mineralų prasidės po penkių minučių čia šioje salėje. Tai yra uždaras posėdis.